So, äh, sehr geehrte Kollegen, herzlich willkommen. Äh, Kągi, mėly kolegos, sveikinu Jūs šį ankstyvą rytą ir džiaugiuosi, kad kreipdamas į kolegas galiu naudoti daugiskaitą, matau bent porą kolegų, įsivaizduoju, kad daugelis kitų susidūrė su uh, Mm, tokia pačia problema kaip ir aš. Penkis kart ilgiau užtruko mano kelionė neįprastai į darbą, bet, na, tikiuosi, kad jau, kad jau galiausiai viskas išsispręs keliuose e, ir, ir bus geriau dabar. Tikrai atsiprašau, gerbam ministro, kad auditorija tokia gal nelabai gausi. Uh, bet vis tiek mes e, tikrai labai e, džiaugiamės galėdami pasveikinti Bulgarijos ministrą atvykusi pas mus į komitetą, kad galėtumėm aptarti Bulgarijos pirmininkavimo rezultatus. Dar aš prieš e, suteikdama žodį gerbiamam ministrui norėčiau paminėti tai, kad vakar mes aptarėme uh, darbo metodus ir sudėtingiausias temas, kurias reikės aptarti trilogė. MRL mm, buvo rimtas labai klausimas, taip pat ir subordinacijos klausimas. Mm, tai buvo sritis, kurios buvo išiškintos, kur mm, tarybos ir parlamento pozicijos yra labiausiai nutolusios, bet mes labai tikimės, kad kitas uh, trilogos sutikimas įvyks rugsėjo 26 dieną ir turėsime jau tuomet įgaliojimus pradėti techninius trilogus. Taip tokia galbūt techninė informacija, kurią turėjau Jums suteikti. Taip pat norėčiau informuoti Jūs, kokios procedūros šiandien laikysimės. Kaip įprasta, maždaug 10 minučių klausysimės ECOFIN pirmininko, Bulgarijos finansų ministro. Po to bus klausimai, atsakymai, po penkias minutės bus skirta kiekvienam klausimui ir atsakymui. Jeigu neišnaudosite penkių minučių, turėsite galimybę dar papildomai užduoti klausimą. Taigi pradėsime nuo frakcijų, bent jau tų atstovų, kurie atvyko jau į posėdį ir stengsimės laikytis e, frakcijų vėliškumo. Jeigu liks laiko, mes dar e, pritaikysime procedūrą, prašau žodžio. Taigi, tuo kreipiuosi į pona Vladislava Goranov, kuris yra Bulgarijos finansų ministras. Žodis jums, prašom. Ladies and gentlemen, the colleagues, uh, please. Ponios ir ponai, prašau pasiruošti dabar manęs klausytis bulgarų kalbą. Gerbiamas pirmininkė, gerbiami uh, ekonomikos ir pinigų reikalų komiteto nariai. Prieš šešis mėnesius pristačiau Jums Bulgarijos pirmininkavimo ES tarybai prioritetus ekonomikos ir finansų srityje. Ir ypač akcentavau, koks svarbus mums yra dialogas Mm, tarp Europos parlamento ir tarybos. Mes galvojame, kad tai yra aktas į mūsų tikslų pasiekimą. Šiandien aš galiu užtikrintai pasiek, pareikšti, kad pasiekti rezultatai e, yra pasiekti būtent e, tikrai bendrų pastangų ir puikaus e, tarp institucinio bendradarbiavimo. Mes tikimės, kad tai bus ir ateityje. Ir, mm, Aš norėčiau padėkoti Europos parlamentui už didžiulį ryštą ir konstruktyvų dialogą, dirbant su mūsų komandomis pagrindiniuose trilogose ir aišku, tas darbas bus tęsiamas dabar e, Austrijai pirmininkaujant. Bulgarija stengiasi padaryti viską, kas yra įmanoma, užtikrinant akcininkų interesų gynimą. Buvo daug. Mm, suinteresuotų šalių visų interesai, kad būtų atspindėti ir buvo daug konsultacijų su ekspertais, politinių lygmenių taip pat 196, 196 susitikimai buvo surenkti tarybos kofin mm, darbo srityse, tai yra 15 procentų maždaug e, visų darbų. Uh, Bendrai ECOFIN e, klausimų buvo 37, iš kurių dėl 18 yra pasiektas bendras požiūris arba politinis sustarimas Europos parlamentu. Mes pasiekėme didžiulės pažangos bankinės e, teisės srityje. Bulgarija tikrai siekė kartu su e, trejetų mažinti bankinio sektoriaus riziką. Po intensyvių diskusijų, dėrybų ir daugiau kaip 200 dvišalių sutikimų mm, mes susitarėme dėl bankinio paketo mm, gegužės ekofin taryboje. Tai yra nepaprastai sudėtinga buvo padaryti, kadangi valstybių narių pozicijos buvo labai skirtingos. Naujų taisyklių įvedimas turės labai svarbaus poveikio stabilumo užtikrinimui, pasitikėjimo didinimui bankiniu sektoriumi ir padės, aišku, e, mažinti tik neseniai buvusios ekonominės finansinės krizės padarinius. Aišku, reikės toliau politinių diskusijų dėl rizikos pasidalymo šioje srityje. Praėjus trims mėnesiams po e, reglamento pasiūlymo paskelbimo pas, pakeičiant 924 reglamentą dėl apmokestinimo e, sandorių per sieną ir kai kurių kitų transakcijų e, apmokestinimo mes susitarėme dėl dėrybinio mandato. Ir tai yra labai svarbu piliečiams, kadangi um, ypač kai eina kalba apie apmokėjimus tarp valstybių per sieną, yra di tikrai daug didesni taikomi mokesčiai nei. Uh, pavedimams ar apmokėjimams valstybės viduje ir eurozonoje. Ir e, taip pat labai svarbu kalbėti apie Europos indėlių garantijų sistemą. E, buvo tikrai labai konstruktyvios diskusijos ir pirmininkausia Bulgarija pasiūlė subalansuota pažangos ataskaita. Dabar kalbant apie teisėkrinio paketo priemonės dėl padengtų obligacijų, mes pradėjome gegužės viduryje dirbti tuo klausimu. Nedaug, aišku, laiko buvo, bet įvyko trys susitikimai, aptarėme tą klausimą detaliai ir parengėme kompromisą kompromisinį tekstą dėl reglamentą, dėl um, padengtų obligacijų, prudensinio vertinimo ir um, pirmininkavusi Bulgarija pradėjo intensyves dėrybas dėl dviejų teisėkurnių pasiūlymų neveiksnių paskolų srityje. Čia pažanga glaudžiai sėtina su Mm, Bulgarijos pirmininkavimo prioritetų gyveninimu dėl rizikos mažinimo bankinėme sektoriu bankinės sąjungos sukūrimo. Toliau dirbome dėl kapitalo rinkų kūrimo kapitalo rinkų sąjungos kūrimo ir turiu pasakyti, kad pirmininkavusi Bulgarija pasiekė subalansuoto kompromiso dėl teisėkurnio pasiūlymo, kad būtų sukurta tas paneuropinis visos Europos pensijų produktas. Po diskusijų Koreperė birželio 19 dieną mes užsitikrinome dėrybinį mandatą mm, tarp tarybų, daryboms tarp tarybos ir parlamento. Ir mes galvojame, kad iš tikrųjų šis mm, profesinių pensijų klausimas bus dar aptariamas toliau. Rugsėjo mėnesį e, turėsite jūs balsuoti dėl parlamento pozicijos dėl kapitalo rinkų sąjungos. Toliau, aišku, mes dirbome dėl to, kad būtų mažinamos kliūtis dėl investicijų per sieną ir buvo paskelbtas dokumentas kovo mėnesį ir po intensyvių diskusijų mes užsitikrinome įgaliojimus dėryboms su Europos parlamentu šio klausimu, kurie perebu. Pirmininkiausia, Bulgarija labai intensyviai dirbo dėl Europos finansų priežiūros sistemos. Tai yra politiškai jautri tema. Buvo surinkti septyni susitikimai ir buvo aptarti atskiri elementai iš Europos komisijos teisėkurnio pasiūlymo. Mes pasiūlėme alternatyvas mm, kai kuriais atvejais taip pat pasiekėme didelės pažangos, kalbant apie antrą pasiūlymą dėl Europos Sąjungos infrastruktūros reglamento, e, e, priežos infrastruktūros ir tai buvo aptarta su kitomis pusėmis ir uh, Taip pat mes dirbome dėl naujo prudencinio režimo taikymo ta, tarpininkams. Tas paketas buvo plačiai paremtas valstybių narių. Taip pat daug dirbome dėl draudimo produktų Kalbant apie apmokesnimo politiką, mes turėjome daug lūkesčių, mm, kuriuos mums kėlė piliečiai ir mm, To, toliau, aišku, siekėme kovoti su mokesčių sukčiavimu, mokesčių slėpimu ir agresyviu mokestiniu planavimu sausio mėnesį parengėme programą ir pirmininkavimą pradėjome nuo, keliarių, nuo kelių aktualiausių klausimų, siekėme politinio susitarimo. Nuo 2018 kovo e, turime politinį susitarimą dėl uh, um, direktyvos, dėl sus, mokesnių sutarimų, e, keisės informa, dėl susitarimo keisės informacija per sieną. Tai, aišku, labai svarbu mokesčių slėpimo, agresyvos mokesčių planavimo srityje, kad, kad būtų užtikrinamas bendarbiavimas. Ir taip pat būtina siekti, už, kad būtų taisyklių laikomasi. Mūsų uh, pirmininkamo metu buvo labai daug dirbama šiais klausimais. Mes uh, stengiamės uh, susitarimo ir buvo keturi darbo grupės susitikimai, buvo korepers sutikimas 5 iš 7 kompromisinių tekstų buvo suderinti mūsų pirmininkavimo metu. Po intensyvių mm, pasirengimų Kofinas sugebėjo sutarti dėl kompromisinio teksto ir gegužės 25 dieną buvo užbaigtas šio klausimo nagrinėjimas. Dabar dėl skaitmeninės ekonomikos apmokesnimo tai buvo e, patvirtinta kaip vienas iš mūsų pirmininkavimo prioritetų. Kau 21 dieną komisija pateikė paketą dėl e, skaitminio sektoriaus apmokesnimo ir mm, taryboje jis buvo aptartas kovo mėnesį per neformalius korepero um, pietus balandžio 11 taip pat tai buvo aptarta, paskui darbo grupėje balandžio 18 ir neformaliame kofin posėdėje Sofijoje balandžio 28 buvo aptartas tas klausimas. Tikrai turime sureaguoti į labai rimtus šios ryties iššūkius tam, kad būtų susitarta išspręsti tie klausimai pasaulinių lygmenių. Todėl dėl skaitinės ekonomikos dar buvo dirbama dėl skaitinio paslaugų apmokesnimo buvo keturi posėdžiai surinkti tuo klausimu ir Birželio 13 dieną darbo grupė pristatė pirmą kompromisinį direktyvos pasiūlymą. Toliau bendras e, įmonių mokesčių bazė buvo aptariama, buvo pasiektas susitarimas, e, darbo grupė pradėjo darbą sausio 17 ir pirmininkavusi Bulgarija norėjo apibriežti, kaip galima platesnę mm, e, įmonių pelno mokesčio bazę europinių lygmenių. Aš galiu, aišku, plačiau pakomentuoti darbus šio klausimu, bet galime ir vėliau galbūt juos aptarti. Dabar dėl netiesioginio apmokesnimo mes įvykdėme savo prioritetą, pasiekėme prioritetinio tikslo patvirtinome komisijos pasiūlymą priimti priemonės, kad būtų kovojama su PVM sukčiavimu kas yra labai svarbu iš politinio požiūrio taško, nes e, mes taip supratome, kad e, būtina stiprinti administracinį bendradarbiavimą, nes tai leistų sumažinti PVM sukčiavimą. Taip pat e, susitarėme dėl minimalių stand, PVM tarifos standartų, tai yra 15 procentų buvo nu, nuspręsta taip Ir turime dabar jau e, suderintą sistemą dėl PVM rinkimo. Dabar dėl MVI pradėjome darbą pagal komisijos pasiūlymą kad būtų specialus režimas taikomas MVI su, e, sumažinti. Taip pat sumažinto PVM tarifo klausimas buvo aptartas kaip PVM viso paketo elementas. Diskusijos prasidėjo jau kovo 9, įvyko aukšto lygio konferencija Sofija, buvo pasikeista nuomonėmis, gegužė pradėjome techninį darbą šio klausimu. Uh, dėl daugiametės finansinės programos ir pateikėme pasiūlymus tarybai. Taip pat nustatėme, kokie klausimai turėtų būti toliau analizuojami. Dabar dėl struktūrinių reformų jos yra tikrai labai svarbios tam, kad būtų galima pagerinti ekonomikos efektyvumą viso Europos Sąjungoje. Taigi mes <clears throat> pritarėme komisijos struktūrinių reformų programai. Buvo suformuotas bendras požiūris taryboje ir darbas dėl ekonomikos sąjungos viso koordinavimo, viskas vyko labai sklandžiai, tas vadinamasis Europos semestras. Mm, Ir pabaigai galiu pasakyti, kad aišku, šie mūsų laiko, pirmininkavimo laikotarpio pasiekimai negali būti priskiriami tik vienai valstybei. Aišku, kad labai daug žmonių prisidėjo, tai buvo bendras darbas ir kai kuriais atvejais, aišku, matėme, kad labai sudėtinga yra dirbti, tačiau kuomet laivas protas išmintis dominuoja, aišku, kad galima rasti sprendimą ateičiai. Ir, uh, E, svarbu įsiklausyti kiekvieną nuomonę, labai svarbu, e, aišku, e, ne vien tik tai patvirtinti teisės aktus, bet ir užtikrinti jų įgyvendinimą. Aš atsiprašau, viršiau <laughs> pasisakymo laiką. Ačiū uždėmesi. Dėkoju, gerbiamas ministrė, Jums už tokį išsamų savo darbų pristatymą. Dabar klausimai, frakcijų stovai klaus ir pirmasis Burkhard Balts, EPP vardu. Dėkuoju, ministrė. Pirmiausiai norėčiau padėkoti Jūs ir Jūsų komandą Briuselį ir namie, kadangi Jūsų pirmininkavimas buvo sėkmingas ES tarybai. Jūs pirmininkavote tarybai tuo metu, kai yra iškilę daug labai aktualių problemų, pirmiausia, finansų sektoriuje ir jūs e, Kalbėjote apie tai, kad daug pasiekta pažangos keliose srityse, tačiau yra ir nemažai klausimų, kurie iki galo neišspręsti. E, norėčiau trumpai jūsų paklausti. Ar įsivaizduojate, kad kai kur galima pasiekti greitai pažangos ir koks turėtų būti prioritetas, kokie prioritetai tarybos turėtų būti, e, galvojant apie tai, kad liko metai šio parlamento kadencijos? Uh, ką galima pasiekti per likusį kadencijos laiką, kaip atrodo jums tai iš tarybos perspektyvas? Toks mano klausimas. Dėkuoju. Prašau. Dėkuoju už klausimą. Man regis, kad būtų galima pasiekti keletą dalykų per šią parlamento kadenciją. Aš pakartosiu tai, kas galbūt buvo didžiausia sėkmė mums pirmininkaujant. Tai yra neišskaidyti e, dokumentų rinkinio dėl banko, nes buvo daug diskusijų tarp valstybių narių, kas būtų svarbiau rizikos pasidalymas ar mažinimas. E, Tuose diskusijose nebuvo laimėtojų ir visiškai pastarosius keletą metų nieko nebuvo pasiekta. Bet e, taryboje dirbo daug kolegų. Pirmiausia, noriu išskirti Prancūziją ir Vokietiją, kurios yra pagrindinės bene ekonomikos ir labai svarbios veikėjos šiame procese. Ir mums pavyko išspręsti šį klausimą, mums nu, dėl rizikos vertinimo.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 Atsiprašome, bet e, kyla problemų vertėjams, techninių problemų iškyla. Bandysime tęsti. O dabar e, pelno mokesčio bazė. Nežinau, ar galima tikėtis, kad pavyks e, pasiekti rezultatus, tačiau noriu pasakyti, kas man padarė įspūdį. Kai kurios valstybės narės sutarė dėl to, kad tiksliau norėjo primesti savo poziciją dėl e, lengvai išsprendžiamų klausimų, o viena šalis užblokavo tam tikrus sprendimus tam, kad primestų savo nuomonę ar pademonstruotų nepritarimą kitos šalies pozicijai. Aš tikiuosi, kad dažnai nematysime tikėjausi, kad dažnai tokių situacijų nematysime. Mums pirmininkaujant dėja taip atsitiko. Dėl finansinių klausimų aš tikiuosi, kad Austrija užsitikrins rezultat, nemažai rezultatų. Šie klausimai yra susijęs su, su finansinėmis paslaugomis, kapitalo rinkos e, stiprinimu. Tai yra labai sudėtingi klausimai bet esu tikras, kad per likusią kadencijos dalį bus pasiekta tam tikros pažangos, bet e, galbūt pirmiausia reikėtų kalbėti apie daugiametės finansinės programos patvirtinimą. Dank, ähm, Herr Minister, für die SND. Dėkuoju, ministrė. Dabar socialistų vardu Aš pasisakysiu vietoj ponios Beres, kadangi jos e, nėra, negali atvykti posėdį. Atsiprašau, bet kaip pirmininkas pateiksiu jums gal tokį neparankų klausimą. Tai susiję ne tik su jūsų pirmininkavimu, bet, kaip girdėjome, tai bus susiję ir su Austrijos pirmininkavimu, ir su kita pirmininkausiančia. E, E, valstybę. Tai yra taksė 3 specialusis mūsų komitetas, kuriame nagrinėjama mokesnis vengimas, e, mokesčių vengimas, sukčiavimas, pinigų plovimas. E, parlamentas gilinasi šiuos klausimus ir mes analizuojame visas teisėkuros iniciatyvas, uh, ir vadovaujamės pirmo, antrojo takse komitetų išvadomis taip pat Panamos, Panamos dokumentų komiteto darbu. Šiaip ne mūsų ekonomikos komitetas tuo konkrečiai užsima. Mes e, gal net iš vis nesusijusiais klausimais, būtent takse 3 komitetas e, dirba šiuose srityse ir vyksta teisėkuros diskusijos taryboje. Parlamentas pats e, turi teisę organizuoti savo darbą. Pirmininkaujantį Bulgariją mums yra atsakiusi, kai kreipėmės dėl jų dalyvavimo taks, taksi 3 komiteto veikloje. Norėjome kreiptis į Bulgariją paklausti apie pasiekmes e, tų komitetų minėtų anksčiau dirbusių darbo takse 1, 2 ir Panamos dokumentų, bet e, Bulgarija atsisakė atvykti į sustikimą, e, nes pasakėte, kad jūsų yra pašnekovas šis komitetas, ekon komitetas, bet parlamentas pats apsisprendžia dėl savo darbo ir pirmininkaujanti šalis turi reaguoti į prašymus, kurias pateikia e, šiuo atveju taksi 3 komitetas. Uh, Aš noriu paklausti, ar galima kaip nors paaiškinti, kodėl jūs, kaip pirmkaujantys šalis, nenorėjote tiesiogiai bendradabiauti su tuo taksė 3 komitetu. Ir tai susijęs su kreipimusi į pirmininkaučią Austriją, kad galėtume pozityviai išspręsti klausimus. Mes turime aiškiai pademonstruoti daugia nacionalinėms bendroms, kad jos taip pat turi atvykti į parlamentą, kai yra kviečiamus, bet kaip aiškinti tai, kad institucijos, kurios dirba e, su šitais pačiais klausimais, atsisako bendradarbiauti. Dėkuoju už klausimą. Aš suprantu, kad Europos, Europos parlamentui tai yra labai svarbu. Noriu pasakyti, jog taryba skiria daug laiko mokesčių klausimams nagrinėti ir tikiuosi, kad pirmininkaujantį Austriją galbūt glaudžiau bendradarbiau su jumis šioje srityje. Jūs visiškai teisingai pastebėjote, kad Europos parlamentas pats apsisprendžia dėl savo vidaus darbų, taip pat ir taryba apsisprendžia, kaip bendrauti su kitomis institucijomis. Aš norėčiau atsiprašyti, jeigu tai sukėlė tam tikrų nemalonių jausmų, bet mes užsimame šiuo klausimu, dirbame daug ir manome, kad būtent ekonomikos komitete gali vykti šios diskusijos. Kita vertus, galiu pasakyti, galbūt Austrija e, skirs daugiau laiko aktyviems darbams su Europos komisija, galvojant apie tai, kad dabar vasaros atostogos O e, jeigu yra problemų dėl tarybos bendravimo su nacionaliniu parlamentu, tai aš kaip e, Bulgarijos finansų ministras už tai atsakau. tai nėra kalties klausimas. Ne, aš jūsų nieko nekaltinu, bet mes turime galvoti, kaip ateityje dirbti. Glaudžiai atrodo, kad vyko nesusipratimas taryboje, galbūt nesuprantama pakankamai gerai e, situacija neįvertinta. Galvojame, kad tik ekonomikos komitetas yra jūsų pašnekovas. E, Lybė komitetas taip pat, taip pat dažnai užsima e, mokė, e, pinigų plovimo klausimais. E, Teisės reikalų komitetas e, taip pat, ypač gilinantis į ataskaitas pagal šalis, taip pat vystimosi komitetas, ko, biudžeto kontrolės komitetas, visi tie komitetai kartas nuo karto nagrinėja mokesčių klausimus. Dėl to mes įkūrėme specialų į komitetą, kuriame kitų mano minėtų komiteto atstovai gali dirbti kartu. Ir tikimės, kad šis nesupratimas taryboje bus e, išaiškintas. Dabar turėtų kalbėti kar atstovas, nematau jokių atstovų ir Peteris Jezek Alde vardu. Dėkuoju, pirmininkė. Aš vadovauju taksą 3 komitetui ir norėčiau grįžti prie to klausimo, kurį jūs minėjote, pirmininkė, nes manau, kad jis svarbus. Mes daug bendravome su ministru, su jo kolegomis ir kalbėjome apie mūsų kvietimą į taksą 3 komitetą. Aš paaiškinau e, laiške, kad jūsų požiūris į tai, kas jūsų pagrindinis pašnekovas parlamente E, buvo neteisingas, ir tą, ką tik pasakė konpirmininkas, girdite tą iš manęs, e, tarybos darbo struktūra Bulgarijos, e, pirmininka, iš pirmininkiaujančios Bulgarijos ar parlamento mes tikėjomės to paties. Kaip jau girdėjote, specialusis taksi 3 komitetas buvo specialiai įkurtas siekiant tam, siekiant tam tikro tikslo, kadangi žinome, jog ES praranda maždaug e, trilijoną eurų dėl mokesčių vengimo ir sukčiavimo. E, pagal Eurobarometro naujausią apžvalgą 75 procentai europiečių nori, kad Europa ryštingiau kovotų su šiais reiškiniais. Taksa 3 uh, įgaliojimai yra labai aišku šio požiūriu ir uh, Bulgarija pirmininkavusi šiuo požiūriu tarsi vengė e, bendra, bendradarbiauti su mumis čia srityje. Norėjau paklausti jūsų, ar po visų e, paaiškinimų atsisakyti atvykti pas mus buvo jūsų sprendimas, tarybos sprendimas ar Bulgarijos vyriausybės ir pirmininkas jau tai e, to klausė, ar jūs tikitės kad dabartinė pirmininkaujanti šalis e, gaus iš jūsų informaciją ir kad jūs jai paaiškinsite e, situaciją kur kas e, pozityvesnėme kontekste. Dėkuoju. Per nelik daug laiko skirta šiam klausimui, galbūt per nelik sutirštintos spalvos. Uh, Mano tai buvo sprendimas, tai yra susijęs su mano įsivaizdavimu apie šio komiteto vaidmenį. Ir dėl tyriamojo komiteto mes visuomet esame pasirengę bendradarbiauti su parlamentu šioje srityje. Nemanau, kad reikėtų skirti tiek daug laiko praeičiai. O dar kartą grįžtume prie klausimo, kas nusprendė taip, tai aš. Petra? Du hast noch zwei Minuten. Okay. Well, and in, in, in retrospect, as the chair, and I ask, uh, would you would you reconsider, or what would be your advice? Kaip uh, pirmininko noriu paklausti, ar jūs dar kartą apsvarstysite savo poziciją, ar Kaip Jūs galvojate, kokia Austrijos pozicija būtų atitinkamų atžvilgių? Na, iš tikrųjų, mes žvelgiame tik į priekį. Čia mes atgal nežiūrime. Taigi, TAX 3 komiteto pirmininkas ir žaliųjų frakcijų atstovas Ernesto Tasun. E, na, aš ir mano frakcija nori pabrėžti bendradarbiavimo su taks komitetu svarbą ir iš tikrųjų tikimės svarbių pokyčių artimiausio semestro metu. Tačiau mano klausimas susijęs su kitais dokumentais. Na, rizikos mažinimo paketą jums pavyko sėkmingai baigti, iš tikrųjų sėkmingas darbas, na nežinau kaip ten dėl rezultatų, o dėl mokesčių viskas vyksta lėčiau, negu mes norėtume. Ir norėčiau paklausti mm, dėl šalims teikiamų ataskaitų, country by country reporting. Nes mm, buvo tik tai vienas posėdis surenktas aptariant e, CBCR. Kaip jūs dirbsite su šiuo dokumentu? Kaip e, jūs matote, ar yra kažkokia blokuojanti mažuma ir ar matote galimybių, kad šis dokumentų paketas bus svarstomas pirmininkant Austrijai? Ačiū. Ačiū mm, už klausimą. Mes pasiekėme nemažai pažangos e, svarstydami šį dokumentų paketą. Nemažai valstybių turi išlygas dėl šio dokumentų paketo, jūs jas visas žinote, dabar jų nevardinsiu. Dabar kaip tik vyksta poveikio vertinimas dėl to išaldyto teksto, taip vadinamo išaldyto teksto, kurį mes pasiūlėme kaip kompromisinį variantą. Tačiau mūsų manimų tarybos diskusija nėra pali... per, per daug atvira ir sažininga. E, valstybės narės nenori atsisakyti tokių santykinių privalumų savo mokesčių sistemose ir tai daro spaudimą vietos verslui ir tam, kad valstybės narės galėtų toliau naudotis mokesčių privilegijomis, jos nori išlaikyti dabartinę sistemą. Taigi, artimiausių metų nežinau, ar pavyks pasėti pažangos dėl šio dokumentų paketo. Kalbėjausi su pon ministru Logė šiuo klausimu, tačiau nesu įsitikinęs, kad netgi jam dedat tiek daug pastangų, mums pavyks padaryti pažangos dėl šių dokumentų paketo. Na, kadangi ministras yra pasiryžęs atsakyti, tai aš noriu paklausti dėl prisijungimo prie eurozonos, kadangi tikintis prisijungti prie eurozonos zonos. Nu, noriu sužinoti, ar Bazenbergo deklaracija bus e, rimtai vertinta pastaraisiais metais. Ir be to noriu sužinoti, kaip Jūs vertinate Prancūzijos ir Vokietijos pareiškimą dėl eurozonos stabilizavimo. Jūs, kaip eurozonos kandidatė šalis, galėtumėte tikrai išsakyti savo svarę nuomonę šio klausimu. Jūsų indėlis būtų labai vertingas. Aš Iš tiesų esu įsitikinęs, kad stipresnė eurozona reikštų taip pat ir stipresnę Europą. O dėl Bulgarijos mes esame prisėmę įsipareigojimus prisijungti prie eurozonos. Tuos pasi... įsipareigojimus esame prisėmę pagal sutartį. Mes dabar turime įvykdyti reikalavimus Dabar e, Bulgarijoje vyksta valiutos taryba. Tai yra, turime valiutos tarybą e, ir ji imasi atitinkamų veiksmų. Dėl Vokietijos ir Prancūzijos pareiškimų ir veiksmų, na, iš tikrųjų, jų veiksmai nėra tobuli, tačiau e, Aš džiaugiuosi, kad dvi didžiosios valstybės nusprendė paieškoti atsakymų į klausimus, kurie buvo neįspręsti metų metus. Tai yra klausimai susiję su piniginės sąjungos ateitimi. Tiesiog nesu įsitikinęs, kad čia atitinkamai vaidmenį turi vaidinti ir biudžeto elementas. Tačiau tai aptarsime ateityje, nes tai toli gražu nėra svarbiausias e, Prancūzijos ir Vokietijos pasiūlymo elementas. Tačiau aš e, galiu pasakyti, kad asmeniškai pritariu pasiūlymams šių dviejų e, didžiųjų lyderių pasiūlymams. Ačiū. Toliau Mikel Vegens, GUE. Labas rytas. Ministre, du klausimai. Viešasis įsiskolinimas ar įsiskolinimai. Tai yra tiksinti bomba daugelie šalių, tarp jų ir Portugalijoje, mano šalyje. Užteks nedidelio palūkanų normos padidėjimo, kad e, palanki situacija taptų labai nepalankia. Portugalija nėra vienintelė šalis susidurinti su šia problema. Uh, Todėl noriu užduoti klausimą, kaip Jūs manote spręsti šį klausimą? Tai klausimas labai aktuolus eurozonos stabilumui ir taip pat kiekvienos valstybės narės situacijai. Na ir antra, ir tai klausimas susijęs su mokesčiais. Ir dėl bendros mokesčių bazės įmonėms. Tai būtų geras sprendimas ir būtum, išvengtume palankesnių mokesčių sistemų ieškojimo. Kaip Jūs manote, ar um, tai Jums būtų prioritetinis klausimas, ar galima tikėtis kažkokio pasiūlymo iki parlamento kadencijos pabaigos? Ačiū. Taip, viesa, viešasis įsiskolinimas yra problema, ypač pietų Europoje, pietinė Europos Sąjungos dalyje. Bulgarija yra puikus pavyzdys. Mes e, dabar apskaičiavime, kad mūsų įsiskolimas siekia 24 procentus BVP ir iki 21 metų tikimasi, kad jį pavyks sumažinti iki 20 procentų BVP. Dabartinė karta turėtų būti sąžininga su būsimąją kartą ir, ir pasistengti išleisti tiek, kiek uždirba. Iš tiesų, šalis gali susidurti su tokia situacija, kai jos nebeišgali apmokėti savo viešų įsiskolinimų, tuo metu Jos tampa priklausomos nuo solidarumo. Žinoma, yra problemų, yra iššūkių kai kuriuose šalyse, yra atitinkamų grėsmių, tačiau jeigu leistumėmės į gilesnę diskusiją, tos rizikos pasirodytų tamsesnės negu kad dabar mes jas nušvečiame. Na, kadangi jūs jau uždavėte klas, šį klausimą, tai akivaizdu, joms tos grėsmės puikiai žinomos. Tikriausiai mes turėtume kalbėti aiškiau, nebūti, neapsimesti, kad viskas gerai, kai kažkas pažeidžia taisyklės ir būti, turėtume būti netokie lankstus, kaip kad esame dabar. O dėl bendros mokesčių bazės įmonėms pakartosiu tai, ką minėjau jau balandžio mėnesį. Mes parengėme poveikio vertinimą, pradėjome poveikio vertinimą dėl bendros mokesčių bazės įmonėms pasiūlymo. Siūloma bendra metodika ir šis vertinimas vyksta atskirose šalyse. Mes parengėme tokį teksto projektą, kurį atskiros valstybės gali panaudoti poveikio vertinimui. Tai gana lengva padaryti Bulgarijoje, mūsų mokesčių sistema yra gana paprasta, mūsų mokesčiai įmonėms yra gana maži ir turime gana platų e, tokį mokesčių pagrindą. Aš tikiuosi, kad politikai kitose šalyse taip pat yra suinteresuoti bendrais ES sprendimais. Tačiau mūsų manimų per šio, šią parlamento kadenciją kažkokio galtinio sprendimo pasiekti nepavyks, kadangi yra šalių, kurios e, turi nemažai konkurencinių privalumų, jeigu pasilieka savo mokesčių sistemas, todėl jos tų mokesčių sistemų laikosi įsikibusios. Uh, Na, o kitu atveju reiktų mažinti mokesčius, e, taikyti kitą mokesčių bazę, tai turėtų poveikį ES ekonomikai. Tačiau aš nesu nusiteikęs optimistiškai, aš nemanau, kad pavyks pasiekti didelės pažangos e, per šią kadenciją, nes kitaip tai paveiks didžiausias ir stipriausias e, ES ekonomikas. nes e, iš tikrųjų joms teko labai didelis spaudimas pastaraisiais metais ir dabar jom reikia šiek tiek erdvės atsipūsti. Labai ačiū. Šiek tiek užtrunka, kol išklausome vertimą. FDD ir NF e, neturiu jokių atstovų. Dabar Ponas Bels norėjo pasisakyti. Norėčiau pasirauti dėl jūsų valstybės prisijungimo prie euro. Komisaras Moskavičiai neseniai pasakė, kad Bulgarija be jokių abejonių galėtų tapti kita narė euro zonos. Atitinkate konvergencijos kriterijus, kaip jūs ir pats pasakėte, esate pasirengę. Uh, prisijungti prie Eurozonos dar šiais metais, bet, kaip žinote, komisija ir greičiausiai ir ECB teigia, kad viskas turi prasidėti nuo prisijungimo prie bankinės zonos, o paskui jau galvoti apie Eurozoną ir MRTV. Aišku, problema yra, kad Bulgarijos bankų sektorius susidūrė su rimtomis problemomis ir, ir pavyzdžiui, pora bent bankų tokių yra ir krizės vertimas rodo, kad kuomet yra sprendžiama dėl kandidato mm, į narius, reikia pažvelgti į platesnę situaciją, kad būtų išvengta nestabilumo ir poveikio visai. Um, ES, jeigu tas nestabilumas galėtų kelti krizę. Taigi, galvojant apie jūsų prisijungam prie euro, kaip jūs vertintumėt savo valstybės situaciją dabar ir kaip jūs vertintumėt komisijos argumentus dėl eiliškumo, koks turėtų būti viso proceso. Ačiū. Започна от там, че действително през 2014 година имахме криза с една. Visų pirma, norėčiau pasakyti, kad 2014 taip iš tikrųjų turėjome krizę, kur po porą komercinių bankų iš tikrųjų susidūrė su rimtomis problemomis. Buvo ir, dėl, ir vertinimas nepalankiamis sąlygomis, ir, ir tur, įsipareigojimo kokybė tikrai nerodo kokių rimtų problemų dabar ir, ir Pasaulio bankas ir TVF visą Bulgarijos finansinę sistemą vertina tikrai gerai ir, ir tos išvados yra viešos tikrai nėra jokių ženklų rodančių rimtas problemas. Dabar dėl komisijos e, ar komisarų pareiškimų. Uh, Jie kalba apie perspektyvas, dėl kurių niekas ir nesiginčia, kad Bulgarija stos į eurozoną anksčiau ar vėliau. Jeigu kalbėtumėm apie tvarkaraštį, tai aišku, jūs kaip teisės aktų leidėjai apie tai turite galvoti, nes na, bankinės sąjungos veikimas nėra uh, niekaip susijęs su, su tuo susitarimu, kuris reglamentuoja kokią tvarką, kok, pagal kokią procedūrą mm, e, valstybės prisijungtų mm, prie. Ir galbūt čia reikia išspręsti teisinius klausimus Bet galvojant apie įstatymus, jeigu taip laikytumėmės įstatymo raidės, tai tikrai nėra jokių reikalavimų pirmą prisijungti prie bankinės sąjungos ir tik paskui stoti eurozoną. Tikrai nėra tokių griežtų, aiškiai nusatytų taisyklių, kad, kad e, taip turi būti. Yra tik tai Europos priežos mechanizmas. Valiutų kursų mechanizmas, kuris siūlomas kaip pirmas žingsnis į eurozoną. Tai mes norime tvirtai pareikšti savo nuomonę, kad um, galvojame, kad Bulgarija turėtų tuo pat metu prisijungti ir prie bankinės sąjungos, ir prie ERM valiutų kursų mechanizmo. Aišku, reikia pasirengimo tinkamo prisijungimui prie bankinės sąjungos ir priklausomai nuo visų vykstančių procesų spartos gali prireikti nuo 6 iki 12 mėnesių. Mes puikiai suprantame tai ir mm, mes norime aiškiai pareikšti, kad eurozonos narystė mums yra prioritetas. Jeigu narystės bankinėje sąjungoje reikalavimai bus įvykdyti, tai tikrai mm, manau, kad e, turėtų ta narystė būti patvirtinta ir, ir negali būti kažkokių tai neteisėtų kriterijų keliama, kaip, kaip ir Šengeno zonos atveju, pavyzdžiui, kad nebūtų paskui kažkokių abejonių dėl to, ar tinkamai veikia ES. Ačiū už Jūsų atsakymą. Toliau socialdemokratai pagal sąrašą. Pone Bereš, dėje vis dar įstrigusi e, eismo spūstise, tai gal tada aš pavaduosiu ją ir užduosiu jums klausimą dėl SRD, VRD, SR, SSR. E, jūsų pirmininkavimo metu buvo tikrai pasiekta daug pažangos taryboje šiais klausimais parlamente Aš esu pranešėjęs dėl e, SRD, Gnar Hockmark ir LBRD. Tai e, manau, kad tikrai jau atėjo laikas dėryboms. Ir akivaizdu, kad didžiausia problema bus mm, požiūris į pri, skirtumas ar priimančios uh, ir namų valstybės. Taip pat, aišku, tarybos požiūris į likvidumą kapitalo per sieną. Taigi, kas būtų labai svarbu, aišku, reikia išspręsti tos lasmės, kad galėtumėm užbaigti bankinės sąjungos kūrimą ir todėl tos priemonės yra būtinos. Na ir tos išlygos dėl priimančios valstybės, aišku, tai yra visiškai suprantama ir reikia, aišku, atsižvelgti tai, bet pozicijos yra skirtingos tarp parlamento ir tarybos. Ir norėčiau jūsų pasteriauti, ar jūs galvojate, kad būtų, ar būtų įmanoma pasiekti kompromiso, kreipiuosi, matau per vanšą galvo, ar teisingai jūs pavadavau. Въпросът, който поставяте, много, много чувствителен. Iš tikrųjų, užduodate pakankamai sudėtingą, delikatų klausimą. Buvo mm, sudėtinga e, ieškoti kompromiso. Mm. nežinau, kaip bus įmanoma įtakoti tą kompromisą parlamento įsitraukiant į šį darbą. Tikiuosi, kad Austrijai pirmininkant pavyks pasiekti daugiau pažangos tais klausimais, bet turiu pasakyti, kad tikrai labai labai sudėtinga buvo siekti kompromiso. Ir įsivaizduoju, kad ir ateityje dėrybos tarp tarybos ir parlamento tais klausimais nebus lengvos. Todėl labai prašyčiau jūsų laikytis lankstaus požiūrio. Kitaip aš e, baiminosi, kad dėrybos to klausimu galbūt nelabai greitai judės į priekį. Ja, abzuschließen, so viel steht fest. Ähm, und äh, es ist mir wichtig, an der Manau, kad tikslas yra uh, užbaigti tuos klausimus uh, per antrą pusmetį. Kartai susidaro tam tikras uh, įspūdis, kad, um, na, tai neteisingai vertinama kaip bendro sprendimo procedūra, tačiau iš tikrųjų šis klausimas turi būti išspręstas tarp tarybos ir parlamento. Ir jeigu taryba dėl kažko užsispyrė ir parlamentas dėl kažko užsispyrė ir, ir sunku, aišku, spręsti tos klausimus dabar. Na, paskutinė mūsų diskusijų dalis, pasisakymai pagal procedūrą, prašau žodžio, klausiu kolegų, ar kas nors dar norėtų pasakyti, panas Kristos galbūt. Norėčiau pasveikinti pirmininkavusią Bulgariją su atliktų darbų ir ypač Bulgarijos vyriausybė. Manau, kad mes nesažiningai jos kritikavome dėl to, kas vyksta su mokesčių sistema ES. Aš manau, kad jie tikrai turi daug daugiau patirties ir, ir kad čia daug daugiau turintys patirties ir galių žaidėjai e, e, tame žaidime dalyvauja ir dėl to yra įstrigę tie procesai. Uh, Iš tikrųjų, dži... norėčiau pasteriauti, kaip Bulgarija užsitikrina fiskalinį stabilumą, kadangi aš esu iš Graikijos, aš manau, jūs suprantate, koks yra mano klausimo kontekstas, kodėl to teirausi. 20-25 procentai BVP yra tik tai e, fantastika. Uh, mokesčių normos yra labai žemos ir konkurencingos, 10 um, procentų ribose. Um, um, tuo patarpu Graikijoje, pavyzdžiui, pelno apmokestinimas yra apie 25 procentai. Kiek man žinoma, jūs neturite problemų su deficitu. Tai mano klausimas yra, kaip jums pavyksta to pasiekti? Въпросът ви е смислен, при положение, че ние имаме 400 км. Labai dėkuoju už tokį prasmingą klausimą, kadangi turime 14 kilometrų jūros kadangi turime 1400 km jūros sienos, jūs turite gal 30 tūkstančių, mes esame kaiminės su Graikija, mes esame arti viena kitos esamos valstybės, artimos valstybės. Tiesiog, na, sakyčiau, gal mes sugebėjome atsispirti pagundoms išleisti daugiau nei turime, nei pajėgėme. Tuo tarpu jūsų valstybė dėja buvo kai kurių politikų, kurie tai pagundai neiš, neatsilaikė. Ir todėl dabar tos problemos, su kuriamis susidarė Graikijos visuomenė, yra labai rimtos. Jūs turite mokėti e, labai brangiai už netinkamus ekonominės politikos sprendimus ir tai yra milžiniška našta našta žmonėms. Aišku, tai mm, yra dėl tų sprendimų, kuriuos jūsų vyriausybė kažkada priemė dėl fiskalinės politikos. Aišku, sudėtinga dabar yra. E, spręsti tos klausimus. Jeigu problemų sprendimą atidedi, dėja, tos problemos vis tiek sugrįžta, kad ir po dešimties metų. Taigi, gal gana kritikuoti Graikiją. Aš manau, kad tam, kad Europą kai viskas klostosi gerai, tiesiog privalome laikytis tų taisyklių, kurias patys ir nustatėme. Mm, paverskime tai dorybę ir siekime išmintingų sprendimų. Matėme per krizę, kad tie, kurie buvo mažiausiai pasirengę, nukentėjo labiausiai. Nežiūrint didelės didelių ekonominių problemų, vis tiek manau, kad Graikijai puikiai klostosi ir dabar, nežiūrint didelių skolų, ekonomika vis tik tai veikia, turite 13 tūkstančių nuostabių paplūdimių, tai aš manau, kad Graikijos ateitis tikrai yra gera. Aš žiūriu dar į laikrodį ir tikriausiai dabar turime jau baigti diskusijas. Dar kartą norėčiau padėkoti e, ministrui e, Goranovui, kuris atvyko pas mus. Tikrai labai malonu išgirsti atsakymus buvo jūsų, e, kartais žmonės ateina pas mus ir vengia atsakyti, o pasikeitimas mūsų nuomonės buvo labai geras, tikrai gerai bendradarbiavome ir per jūsų pirmininkavimą. Tikimės, kad mūsų bendras darbas tęsis ir ateityje. Dėkuoju. So, liebe Kolleginnen und Kollegen. Kolegos. Tada, dabar jau galima pereiti prie 15 mūsų darbo atvarkės klausimą. Kalbėsime apie ES 2019 metų finansinių metų bendrai biudžetą. Visi skirsniai. Mūsų pranešėjas yra Rudikas Niedermayeris. Mes turime pateikti savo nuomonę pagrindiniam biudžeto komitetui ir išdėsti mūsų politinius prioritetus. Pirmiausia, 7 minutėms suteiksiu žodį mūsų pranešėjui Liudekui Niedermayeriui. Prašau. Labai ačiū. Tikriausiai man neprireiks tų septynių minučių. Keitėmės jau pirmą kartą nuo šio klausimų, paskui buvo surinktas šešilnių pranešėjų susitikimas. Dėkoju kolegams už dalyvavimą ir aš pažadėjau jiems, kad bandysiu jų pasiūlymus įrašyti į mūsų nuomonės tekstą. Dabar jau galime pasakyti, kad e, iš korepero turime duomenų ir šio beito esame pasiekę. Dar pakartosiu mūsų bendrą poziciją. E, mūsų nuomonė yra tam tikrų labai e, skubiai svarstinių klausimų - saugumas, gynyba ir panašiai. Ir mano požiūris yra toks, nebūtinai mūsų komiteto vardu reikalauti daugiau lėšų, nes lėšų yra tikrai ribotai, bet turime kalbėti apie tai, kad kaip galima veiksmingiau turėtų panaudoti būtos, būti lėšos, panaudotos būti lėšos biudžete. Įgyvendant biudžetą reikia geresnių rezultatų siekti pagal mūsų kompetenciją. Mums svarbiausias dalykas yra taip vadinami ESA. Europos priežiūros institucijos. Mm, ir reikia e, galvoti apie išteklius joms ir mes e, seniai bandome įsigilinti į išteklių klausimą susijusį su jomis ir gali tekti e, panaudoti tam tikrus išteklius dėl Europos bankų institucijos perkelimo. Ir dabar vyksta peržiūra bankų, priežiūros institucijų situacijos. Ir bet koks lėšų skirimas turi būti pateisinamas mūsų nuomonė. Žiūrint į tarybos situaciją ir į peržiūrą, galima pasakyti, kad kitais metais bus visos e, priežios institucijos įvertintos ir bus išanalizuotas poveikis biudžetų jų veiklos. Korepere buvo pateiktas pasiūlymas 100 procentų EOPAI ir e, Europos bankysės institucijai numatyti ir 50 procentų esmai. Mes nežinome, kodėl dalis peržiūros priežios institucijų e, nebus aktualus biudžeto požiūrį kitais metais. Mes norėtume pasiūlyti sumažinti 50 procentų esos peržiūrai, priežios institucijų peržiūrai. Ir taip pat mes sakome, kad reikia kitokio požiūrį tą peržiūrą taryba siūlo 50 procentų sumažinti struktūrinių reformų paramos programai. Mes suprantame, kad tai labai aktualus klausimas ir mane nustebino tai, kad valstybėms narėms atrodo šis klausimas ne aktualus, nes jos sutinka su ženkliu sumažinimu išteklių. Bet šiandieną sužinome, kad po trialogo uh, E, lėšos bus sugražintos ir padalytos į dvi dalinės kategorijas šiame skyriuje. Taigi mes grįžtame prie pirminio komisijos pasiūlymo ir man atrodo, kad yra protinga paremti jį. Aišku, valstybės narės pačios turi apsispręsti, ar nori atverti biudžeto eilutę ir panaudoti šią paramą struktūrinėms reformams. Parlamentas čia neturi daug svorio, bet aš džiaugiuosi dėl šios tarimo ir tikiuosi, kad uh, E, bus e, taip ir apspręsta ir per tenčias minutės apsispręsime, kaip iš tikrųjų elgtis. Šiaip nematau kokiu nors kitų esminės svarbos klausimų. 3 milijonai biudžetas numatytas, 23 tūkstančius turi taryba siūlo atimti. Aš nežinau, ar tai labai svarbu tokia suma biudžete e, generalinių direktoratų eilutės, e, kai kur siūloma sumažinti finansavimą, didinti veiksmingumą, aš neprieštaraučiau tau, tam ir mes turime e, tikėtis per atinčias valandas rezultatų naujų ir dabar laukiu kolegų nuomonės ir mes tada parengsime tekstą ir, kaip sakiau, bandysiu įtraukti pasiūlymus kitų. Uh, narių. Baigdamas noriu pasakyti, kad dėje tvarkaraštis mums nepalangus. Mes turime paskutinę e, rudens savaitę apsispręsti ir mes turėsime bendradarbiauti elektroniniais laiškais paskutinę rūpjūčio savaitę. Uh, turėsime viską padaryti ir vyks šešėlinių, daug ką aptarėme per paskutinį šešėlinių pranešėjų sutikimą, bendradarbiavimas su jais buvo geras. Jeigu turite kokį nors pasiūlymų ir galvote, kad jie turėtų būti įrašyti kompromisus, kreipkitės į mus, o jeigu ne, tai balsuosime dėl atskirų e, pakeitimų rūpiučio pabaigoje. Dėkuoju. Ačiū Liudekai už tą. Ta klausimo pristatymo socialisto vardu Simona Bonafė pakeis Jonas Fernandės. Dėkoju pirmininkė. Simona Bonafė negaliu atvykti į posėdį ir ji paprašė, kad aš ją pavaduočiau, perskaitysiu tai, ką Simona parašė. Pirmininkė kolegos, norėčiau padėkoti pranešėjų už jo nuomonės projekto pristatymą. Manau, kad tekstas yra subalansuotas ir aš tikiuosi, kad dialogas vyks pozityviai, kad parengtume mūsų komiteto poziciją. Pranešėjas teisingai akcentuoja tai, kad reikia deramai finansuoti ES atingamus E, prioritetus, kurie yra aktualūs piliečiams. Šiuo požiūriu pranešėjas yra įrašęs atitinkamą nuostatą dėl e, saugumo ir gynybos. ES turi investuoti į šias rytis, tačiau aš nemanau, kad tai yra pats didžiausias mūsų prioritetas. Socialistai ir demokratai mes norėtume akcentuoti augimą ir užimtumo skatinimą. Ekonomikos augimas aišku, nėra atsakymas. Ir reikia kalbėti apie socialinę sanglaudą, aplinkos tvarumą taip pat. Ir dėl darnių finansų, taip pat aktualus yra klausimas ir Europos komisija yra pateikusi pasiūlymų. Dėl to ir aš manau, kad mes turėtume akcentuoti, kaip e, strateginių požiūrį yra svarbu finansuoti darnumą ar tvarumą. Dėl ekonomikos konkurencingumo ir tai yra vienas iš e, svarbiausių dalykų piliečiams. E, tai atsispindi ir Europos semestre ir komisijos e, biudžeto projekto pristatymę. Dėl pakankamų išteklių tam, kad būtų galima deramai sekti ir prižiūrėti makroekonominę politiką, aš akcentuoju norėčiau akcentuoti išteklių socialiniai ekonominiai konvergencijai. Tai turėtų būti ekonominės ir pinigų sąjungos ateities vienas iš svarbiausių elementų. Ekonominė ir pinigų sąjunga turėtų būti stipresnė, veiksmingesnė, turėtų turėti daugiau poveikio piliečių gyvenimui. Mūsų frakcijos nuomonė dėl priežios institucijų. Aš prie Džiaugiuosi, kad Europos priežios institucijų vaidmenį išskiria nuomonės referentas ir mes turime galvoti apie e, tai, kaip galima užtikrinti geresnę vartotojų apsaugą. Reikia e, dirbti, kad e, sukurtume eko, e, europietišką požiūrį į ekonominę ir finansinę priežiūrą. Ir e, tikiuosi, kad tai e, prisidės prie tolesnio Europos projekto kūrimo. Taip pat racionalizavimas finansavimo e, nauji modeliai. Tai yra labai svarbus dalykas dėl agentūrų finansavimo. Jeigu šis aspektas e, bus nagrėjimas e, kolegijoje, kuri užsiimis bendrą peržiūrą priežios institucijų, e, manau, kad reikėtų e, tam tikros pastraipos dėl kalibruotų pritaikytų rinkliavų įmamų e, iš svarbių rinkos dalyvių. E, e, priežios institucijoms numatytas didesnis finansavimas kitais metais, tai yra susijęs su naujomis kompetencijomis, kurios atsiras atsiradus naujiems klausimams. Ir taip pat reikia pasakyti, kad E, Kita savaitė aš pateiksiu sąrašą savo pakeitimų, kurie mūsų nuomonė turėtų sustiprinti e, rengiamą dokumentą. Labai ačiū, Honas. Ačiū už tai, kad jūs pakomentavote kai ką ir noriu perduoti linkėjimus e, ir sveikinimus su gimimo diena Simonai Bonafe. Gaila, kad jos nėra posėdėje. Dabar turėtų kalbėti Kei Swimbot, bet jos nėra salėje. Aldės vardu turėjo kalbėti Nils Torvalds, bet noriu kolegės jo paklausti, ar ji norėtų pasakyti ne. Taigi Aldės atstovų nėra. Ir žalių vardu turėtų kalbėti Sven Gigold, jo taip pat nematau. Ir GUE NGL atstovai dabar Atrodo, kad nekalbės gu atstovai. Dabar e, galimybė papildomai paklausti, ar kas nors iš kolegų dar norėtų paklausti. Ar kas nors iš tų, kurių nėra kalbėtojų sąraše, dar nori pasisakyti? Ne. Tai tuomet grįžtų prie pranešėjo Liudeko Niedermayerio. Aš e, manau, kad kiti šešėniai pranešėjai susisieks su mumis ir dirbsime kartu dėl to, ką pasakė Honas. E, mes negalėjome per nelik daug išsiplės, nes yra numatytas eilučių e, skaičius, bet kai kurios pasiūlymus galima pateikti kaip pakeitimus ir mes galbūt galėsime bandyti stati dėl kompromisų. Ir E, galbūt frakcijos pritars, jeigu ne, tai balsuosime dėl kiekvieno pakeitimo atskirai, nes pakeitimai gali šiek tiek praplėsti nuomonę, bet dėja šiaip jos apimtis yra ribota. Visi žinote, koks yra tvarkaraštis ir bandykime dirbti kartu ir siekti gero rezultato. Dėl tvarkaraščio Terminas pakeitimams pateikti yra numatytas ir pačiai nuomoniai tai yra e, Liepos 18 diena 12 valanda, o pakeitimus svarstysime rūpiučio 29 dieną mūsų komiteto posėdėje ir paskui tą pačią dieną balsuosime komitete arba 29 būtent arba 30 rūpjūčio. Dabar e, padarykime pertrauką iki pusės vienuoliktos. Pas mus tada atvyks Vokietijos finansų ministras federalinis Olafas Šolcas. Dėkuoju.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

Dear colleagues, may I ask you to take seat, please? Kolegos, susėskime į vietas. Man labai malonu pasveikinti Vokietijos federalinį finansų ministrą ir vicekanclerį poną Olafą Šolcą. Ačiū, kad priemėte mūsų kvietimą apsikeisti nuomonėmis su EKON komiteto nariais. Kalbėsime svarbiais klausimais, tarp jų ir MU paketas, bankų sąjunga. Tai yra labai svarbus dokumentų paketai, ties kuriais dirbame. Ir dabar kaip tik mūsų kadencija eina į pabaigą. Tai yra teisėkuros etapo tam tikra pabaiga. Ir dabar mūsų ekonomikos ir pinigų sąjunga turėtų stiprėti, būti atsparesnė. Tikimės, kad taip pat pavyks užtikrinti tvarų augimą, darbo vietas ir socialinę sanglaudą. Mes žinoma labai ateidžiai e, perskaitėme Mezenbergo deklaraciją e, paskelbtą 19 birželio dėl galimos EMU ateities. Ir taigi tikimės, kad ekonomikos ir pinigų sąjunga EPS e, galės absorbuoti smūgius ir stabilizuos ekonomiką, makroekonominių lygių. To itin reikia. Europos parlamentas savo indėlį įnešė, žinote, Perės Burger pranešimą. Ir žinote, kad būtina mažinti rizikas, užtikrinti, kad šis procesas vyksta sklandžiai ir kad galima pasidalinti riziką ir ją tolygiai paskirstyti bendradarbiaujant. Taigi mes esame tikrai labai susidomėję, laukiame jūsų pasisakymo ir paskui keisimės nuomonėmis. Taigi prašau, ponas ministrė, žodis jums. Ačiū, Labai džiugu, kad galiu tarti keletą žodžių apie visiems mums rūpimus klausimus. Kaip toliau dirbsime Europos ir pinigų sąjungoje? Ypač aktuolus yra bankų klausimas ir tikrai buvo pasiekti nemažai pažangos pastarosius mėnesius, paskutinėmis savaitėmis matome tos pažangos ženklus. Mes e, išnaudojame pagreitį ir dabar kai kurie sprendimai, kurie prieš keletą metų atrodė neįmanomi, tapo realybę. Pavyko sukurti bankų paketą, tai yra svarbus pažango ženklas. ECOFIN nariai dėl to susitarė, prasidėjo trišalės darybos. Ir šis dokumentų paketas labai svarbus, turime užtikrinti, kad tekstas yra gerai subalansuotas, turime užtikrinti stabilumą ir saugumą, tačiau reikia ir daugiau solidarumo tarp visų dalyvaujančių pusių. Bankų paketas iš tikrųjų buvo sunkus, darybiškai sunkus dokumentų renginys, valstybės narės e, turėjo daug dėl jo diskutuoti, tačiau galiausiai pavyko šį dokumentą pasirašyti ir e, tai tapo sąlyga žengti prie kitose sritise. Būtų klaida galvoti, kad bankininkystės paketo nebaigus mes galime toliau nagrinėti kitus dokumentus. Ne, taip dirbti negalime. Uh, bankų paketas yra pirmas žingsnis, svarbus žingsnis ir jį reikia žengti tam, kad galėtume eiti toliau, kad galėtume nagrinėti kitus dokumentus. Mums reikia pasaulinių mastų konkurencingos bankininkystės sistemos. Ir jeigu bankininkystės paketas nebūtų patvirtintas, turėtume tikrai daug problemų. Ypač dėl atitinkamų lėšų rezervo Reikia užtikrinti nuostatas, e, tas lėšų rezervas e, turi būti prieinamas krizės metu. Jeigu mes tą rezervą mažintume, tuomet e, tiesiog rizikuotume ir nukeltume pažangą į labai tolimą ateitį. Taigi, aš tikiuosi, kad bankų paketas dėl kurio susitarė valstybės narės, bus paremtas, kad parlamentas pritar šiam paketui. Tai būtų didžiulis indėlis į būsimą pažangą, į spartesnę pažangą, kurios tikrai reikia ES. Mums reikia tolimesnės pažangos, kurią kursime šio bankų paketo pagrindu. Mums reikia pagalvoti, kaip toliau plėtoti Europos stabilumo mechanizmą ESM. Na ir dar yra daugybė klausimų, kurie siejasi su to, ką pasakiau. Aptarsiu tik tai keletą, kurie man atrodo svarbiausi. Jeigu mes keisime stabilumo paketą SM, tai tai reiktų daryti e, vienu įpū, nes 5-6 e, kartus keisti viską ir keisti sudartis būtų nesąmonė. Jeigu mes viską darbo atvarkėje aptartume iš karto, tuomet jau užtikrintume, kad visi reikalingi žingsniai sutartį pakeisti buvo atlikti. Ir mes pateikėme atitinkamą pasiūlymą kartu su kolegomis iš Prancūzijos. Ta pasiūlymą esame pateikę tarybai. Pirmiausia, mes nenorime, kad mes norėtume, kad stabilumo mechanizmas perimtų visas e, e, funkcijas. Ir e, kad pagal tas funkcijas būtų užtikrintas ekonominis augimas, prieigimas prie finansavimo ir rinkų. Bet to mes žinome, kad Mm, pinigų fondas tikrai nuveikė nemažai pastaraisiais metais ir jeigu dabar SM perimtų jo funkcijas, tai tuomet ES turėtų parengti atitinkamas nuostatas, kad e, galėtų toliau reaguoti ir imtis veiksmų. O paskui turime dar pagalvoti apie bankų struktūrą, turime tą bendro sprendimo mechanizmą, bendrą pertvarkos mechanizmą, e, turime atitinkamas e, saugumo nuostatas bankams. Taigi, reikia užtikrinti, kad e, sistema veikia saugiai, kad yra atitinkamas užnugaris. Taigi mes turėtume likti SM dalimi. Jeigu taip, tai galėtume sukurti bendrą backstop, tą finansinio stabilumo priemonę ir imtis tolimesnių reikalingų žingsnių. Taigi, kokias problemas turime įspręsti? Pirmiausia, mes turime turėti veiksmų laisvės ir iš dalies mums reikėtų rekapitalizuoti bankus. Tai bus sudėtinga, kadangi e, tam prireiks daug išteklių. Tačiau jeigu galėtume pasinaudoti stabilumo mechanizmų kaip e, finansinio stabilumo priemonę, tai išspręstų daugelį neišspręstų klausimų. Ką darytume su valstybės įskolinimu? Mums reiktų bendro režimo. Tačiau valstybės skolos restruktūrizavimas turi būti įmanomas. Ir tuomet e, galėtume imtis veiksmų šioje srityje ir dar labiau stabilizuoti bendrą sistemą. Ką dar reiktų nuveikti? Komisija pateikė atitinkamą pasiūlymą, kaip kaip elgtis su neveiksniom paskolom. Ir tas pasiūlymas turėtų būti patvirtintas kuo greičiau. Reikia pagalvoti apie būsimus tikslus. Koks turėtų būti mm, neveiksnių paskolų lygis ir į kurią pusę turėtume krypti. Kalbame apie 5 procentus. Jeigu žiūrime į neveiksnės paskolas atskirose šalise, reikia sudaryti individualius susitarimus, kurie būtų patikimi ir kurie užtikrintų bendrą situacijos valdymą e, bankams, kurie yra tiesiogiai susiję su šio klausimu. Aš manau, kad tai būtų protinga ir kad institucijoms tai būtų naudinga. Tuomet e, ta stabilumo sistema įsigaliotų kiek įmanoma greičiau, galbūt anksčiau net negu 24 metais. Daugeliu tai būtų labai didelis žingsnis į priekį. Ir mes už, galėtume užtikrinti, kad e, sistema būtų taikoma visose šalise tuo pačiu metu. Būtų nesažininga, jeigu vienos šalis dalyvautų sistemoje, o kitos ne. Taigi jau nuo pat pradžių turime kurti sistemą taip, kad visi galėtų į ją įsijungti vienu metu. Tai būtų dar vienas mūsų pasiūlymas. Dar vienas. Edis indėlių garantijų sistema. Mes e, turėtume žinoti, kokios būtų būsimos gairės. Edis atveju yra dar daugybė sudėtingų klausimų susijusių su įdės, bet mes turime juos spręsti ir tas gairių parengimas būtų pirmasis žingsnis. Turime labai gerai apgalvoti, kaip išnaudoti eurozonos fiskalinius pajėgumus ir stabilizuoti padėtį. Nemažai pasiūlymų esame gavę, dauguma jų yra labai įdomus, kai ką esame aptarę su kolegomis iš Prancūzijos. Ir norėtume, kad e, dar būtų siūlomi naudingi instrumentai, norėtume, kad jie būtų identifikuoti. Keletą galėčiau pristatyti jau dabar. Manome, kad turime dirbti ES lygių ir kaip ES užuot taikę daugia šalę sistemą ne ES ribose. Tai turi būti susiję su daugiametė finansinė programa po 20 metų. Ir reiktų pagalvoti, kaip viskas veiktų praktikoje. Yra jau keletas pasiūlymų šiuo atžvilgiu, komisija yra pateikusi keletą pasiūlymų. Mes galvojame apie nedarbo išmokas ir atitinkamas kompensuojamasis nedarbo išmokas. Tai stabilizuotų rinką sudėtingų laikotarpių. Ši sistema jau buvo išbandyta. Tai sistema, kurią naudoja Junktinės Amerikos valstijos, ji buvo išbandyta. Junktinės Amerikos valstijos yra e, taikoma ši sistema atskiroms valstijoms, yra atskiras nedarbo draudimas. Ir e, valstijos turi turėti nedarbo draudimo sistemą, kuris suveikia esant makroekonominiam šokui. Kartais gali būti trumpa krizė ir didelis nedarbas atskirose valstijose, bet tuomet valstijos jau rodo solidarumą vienos su kitomis ir, ir taiko perdraudimą. Aš manau, kad galima tikrai užtikrinti pažangą. Turime greitai svarstyti klausimus, kurie jau yra darbo atvarkoje. Turime baigti trilogą dėl bankų paketo kuo greičiau. Ir mes turime laikytis e, valstybių narių tarpusavio susitarimų, o dėl SM mes turime aptarti tai, ką, ką tik jau minėjau, turime užtikrinti Europos, eurozonos stabilumą, tačiau esminis dalykas būtų fiskaliniai pajėgumai ir uh, atitinkami pasiūlymai padėsintys jų pasiekti. Taigi, jeigu mums pavyktų surenkti vaisingas diskusijas, tuomet išnaudotume pagreitį ir išnaudotume progą. Galima būtų atlikti tikrai didelės reformas ES. Turime mes išnaudoti šią progą ir sparčiai žengti į priekį. Tai būtina, dabar ekonominė situacija yra labai palanki, jūs tai žinote ir Labai daug šalių atitinka bendrus kriterijus, dėl kurių esame susitarę. Tai dabar pats laikas reaguoti, kad tamsesniais laikais galėtume būti atsparesni, negu buvome praeitie. Ačiū. Minister, minister Ačiū, ministrė, už jūsų tikrai išsamų pasisakymą, už išsakytą Vokietijos poziciją. Mes kaip Europos parlamento komitetas, rinkėjų atstovai, norime pasakyti, kad labai svarbu, kad abi institucijos būtų lygiavertės, kartu su taryba parlamentas turi dirbti iš vien dėl teisės aktų leidybos ir, aišku, Trilogas niekuomet yra, nėra toks um, susitikimas, kur viena institucija ateina ir, ir pateikia savo poziciją ir viskas, e, norit, nenorit, taip ir bus. Aišku, kad mes turime siekti kompromisu, stengtis judėti į priekį, taip teisės aktų leidyba veikia ES. Jūs tikrai aptarėte labai svarbius klausimus labai įdomius klausimus. Esu tikras, kad kolegos turės ir daugiau klausimų jums dėl to, ką jūs aptarėte. Tai e, daugiau ir negaišindamas laiko, iš karto suteikiu žodį pirmam parlamentarui Burkhard Balts. Um. Ačiū pirmininkė, dėkoju ministrui. Mes Labai džiaugiamės, kad jūs šiandien lankotės ekonomikos ir pinigų um, komitete Europos parlamente. Labai džiaugiuosi, kad šiandien Vokietijos ministras lankosi mūsų posėdė, kadangi uh, šiandien paskutinis um, man posėdis šis ir, ir tikrai užbaigiame štai tokiu susitikimu. Uh, Noriu padėkoti Jums už tikrai puikų situacijos pristatymą. Ir noriu pasakyti, kad visiškai sutinku su tuo, kaip jūs vertinate esamą situaciją, kad tikrai turime tą pagreitį ir turime jo pasinaudoti. Ir um, taip pat žinau, kad uh, pakankamai mm, platus yra nuomonių spektras ir aš e, norėčiau aptarti mm, kai kurios dalykus, ką Jūs paminėjote, tai yra SM tolesnį plėtojimą, taip pat ir finansinio stabilumo stiprinimo priemonę, backstop. Uh, ką jūs galvojate artimiausiai ateityje, ko mes galėtumėm pasiekti, nes tikrai, kaip jūs ir sakėte, būtina pasinaudoti m, mm, to pagreičiu ir 2019 metais reikia turėti omenyje, kad vyks e, nauji Europos parlamento rinkimai, bus naujas komisijos skirimas, taigi bus daug pasikeitimų aukščiausiose postuose. Tad tais metais bus sudėtinga, aišku, e, dirbti, judėti į priekį įvairiais svarbiais klausimais. Tai Todėl, ką Jūs galvojate, ką mes galėtumėm padaryti per tikrai pakankamai neilgą likusi e, laikotarpį, e, ypač dėl ekonomikos ir pinigų sąjungos. Ir dar vienas klausimas, kurį aš norėčiau užduoti, čia mes kartu su kolegė Pervanš Beres dirbame dėl Europos priežiūros institucijų. Uh, Aš norėčiau tuo klausimu pasiteirauti, kokia yra tarybos pozicija ir kaip jūs kaip Vokietijos finansų ministras galvojate, ar yra pakankamai ryšto taryboje dirbti kartu iš vien su Europos parlamentu mm, per šį laikotarpį siekiant susitarimo. panašu yra tam tikrų dviejonių, tam tikro gal nenoro tartis. Tai aš norėčiau išgirsti jūsų kaip Vokietijos finansų ministro nuomonę. Ačiū už jūsų klausimą. Ir ką aš norėjau pristatyti, gal jums tai tokia būtų pakankamai plati, detali darbo tvarkė. Ir aš manau, kad iš tikrųjų uh, įmanoma, na bent jau mes turėtumėm tikrai labai stengtis pasiekti susitarimo dėl bankinio paketo. Aš manau, kad tai svarbiausias klausimas, po to SM ir visi susiję klausimai dėl kitų dviejų klausimų. Manau, tikrai turime e, stengtis judėti į priekį sparčiai, bet panašu, galbūt tai bus šiek tiek sudėtingiau. Mums reikės konsensuso, e, kad nuomonės dėl to, ką tai reiškia skiriams valstybėms narėms suartėtų ir reikės dirbti su Europos parlamentu, reikės, aišku, kalbėti apie fiskalinius pajėgumus visų pirma. E, ir Jeigu mes tai darysime ES, mes turėsime žiūrėti, kaip visą tai tarpusavė susiję ir kokie gali būti padariniai. Manau, kad dėl tų priežasčių labai svarbios yra tos priemonės ir daug kas galvoja, ar iš tikrųjų tos priemonės yra tinkamos spręsti į įvairias tas situacijas, pavyzdžiui, dėl trumpalaikių kreditų, sakykime, kas dėl SM yra siūloma, bet mes norime taip pat sukurti ir tokią situaciją, kur nebūtų kaip ir panaikinama atsakomybė už tai, kas vyksta jūsų pačių valstybėje. Dėl to, kurie skeptiškiau gal vertina tos fiskalinius pajėgumus, reikia žiūrėti, kaip visos sistemos stabilumą didinti, nemažinant atsakomybės. Aš manau, kad tai būtų labai teigiamas žingsnis į priekį. Uh, Šis klausimas yra labai svarbus ir aš aišku paminėčiau, kad svarbu yra atsižvelgti, pavyzdžiui, ar mes kalbame apie finansinių sandorių mokestį, ar galima bus judėti sparčiau šiuo klausimu e, nei praeitįje. Apie tai tikrai e, kalbamasi dabar tarp valstybių narių. Yra Mm, aišku, čia skirtingos tokios dvi pusės, gal sakykime, tai, ką matome iš prancūzijos prezidento pusės, pažiūrėtas mm, mokesčių modelis, kui, už kurį pasisako prancūzijos mm, vadovas, kalbant apie būtent europinius visus aspektus, europinį kontekstą, galvojam, ar tai galėtų tapti nuosavų lėšų šaltiniu nuo savo išteklių šaltinių ir jeigu mm, yra taikomi e, tokio tipo mokesčiai, aišku, kad pajamos yra pakankamai nemažos gaunamas ir tikrai reikia galvoti apie naudą visoms valstybėms ir aš manau, kad išvelgus būtent tą naudą e, valstybėms bus lengviau siekti konsensuso. Ir žinoma, būtina kalbėti apie biudžetą ir aš manau, kad tikrai atsiveria čia galimybių pasiekti pažangos. E, manau, kad kalbėsime apie bendrą įmonių pelno mokesčio bazę ir tikiuosi, kad tikrai pasistubėsime į priekį. Taip, klausimai labai sudėtingi. A, taip, Europos priežos institucijos. Žiūrėsime, kas įmanoma, ką, ką galima daryti, kokie, kaip užtikrinti sąsąją su nacionalinėmis priežiūros e, institucijomis, ką, ką, ką galima būtų daryti, kad būtų tas užtikrintas dėrėjimas europinių lygmenių ir kad vis tik tai nebūtų per nelik didelė biurokratinė našta sukurta. Per maž prieš labai prašyčiau neviršyti dviejų minučių klausimų ir trijų atsakymui. Euh, alors, il faut choisir. Euh, du coup, je vous interroge. Aš norėčiau jūsų paklausti apie paskutinį pastebėjimą. Tai yra biudžetiniai pajėgumai. Jūs kalbėjote apie Mesebergo pasiūlymus, apie deklaraciją ir taip pat apie nedarbo perdraudimą, pašalpų net. Ir ar jūs, kaip ketinate dirbti, kad tas pasiūlymas būtų išplėtotas ir kaip vyksta dėrybos dėl Eurozonos biudžetinių pajėgumų ir taip pat E, apie daugiametę finansinę programą. Mes matome, kad kontekstas e, gal nepakankamai yra visuomet aiškus, nes e, kas bus BVP su nuo 73 iki 86 procentų išauks. Iš Ir reikia kalbėti apie tai, galvant apie bendrijos kontekstą. Ir komisija pateikė dabar pasiūlymus dėl invest... investicijų stabilizavimo mechanizmą. Ir e, reikia pirmiausiai galvoti apie paramą investicijoms tam, kad būtų galima e, dirbti veiksmingiau ir taip pat e, kaip paskui paskatinti nedarbo bedarbio pašalpų draudimą. Dėkoju Jums už klausimus. Noriu atsakyti trumpai. Tuos dalykus reikėtų mums aptarti iš esmės nedarbo draudimo sistema, tai nėra atskira kažkokia Europos Sąjungos sistema, tai jeigu tą pasimtume kelią, tai būtų Fata Morgana. Reikia galvoti apie e, atskiras draudimo sistemas ir galvoti apie tam tikrą stiprinamąją priemonę. Galbūt didinti įmokas, e, numatyti dviejų metų laikotarpį ar panašiai Daug žmonių galvoja apie tai, koks būtų geriausias kelias ir diskusijos tebe vyksta ne visi yra tikri, kad tai būtų naudinga, tačiau yra šiokios tokios pažangos, nes vyksta diskusijos dėl daugiametės finansinės programos. Reikia gildytis kiekvieną sistemą. Ir tai svarbu, galvojant apie fiskalinius pajėgumus. Jūs taip pat minėjote e, eurą, klausėte apie euro vaidmenį. Manau, matysime tam tikras pasiekmes daugiau negu 86 procentų BVP bus išreikšta eurais ir mūsų bendros valiutos svoris padidės. Tai yra susijęs su įvairiomis diskusijomis, dabar nežinome, kaip tikrai bus, bet mes turime stebėti padėtį dėl komisijos pasiūlymo. Jis yra įdomus, kadangi e, yra siūlomas modelis, bet jį reikėtų įvertinti dar ir galbūt bus gera mintis išvengti EIB veiklos dubliavimo. Mes pirmiausia turime žiūrėti į EIB veiklą, į e, pasižiūrėti, ką gali užtikrinti ta investicijų skatinimo priemonė, e, kaip teikiamas paskolos ir kokia gali būti nauda. E, tuos klausimus, kuriuos jūs minėjote, yra e, tie, kuriuos turime dar pasigilinti. Dėkoju. Ačiū. O dabar jokim starbatį. Dėkoju. E, Ministrė, ačiū, kad atvykote į mūsų komitetą. Atsakyti į mūsų klausimus. Prieš metus Italijos finansų ministras E, buvo atvykęs į užimtumo komitetą. Ir jis kalbėjo apie e, nedarbo draudimo sistemą Europos. Argumentas buvo toks. Jeigu negalime naudoti valiuto kurso korekcijoms, tada reikėtų panaudoti darbo rinką tokiams korekcijoms. Tai yra tokia. Mm, korekcijų gal greščiausią formą ir reikėtų dėl to Europos draudimo sistemos. Perskirstimas buvo vertinamas kaip neigiamas e, aspektas, bet kilo tada mintis dėl perdraudimo. E, pavyzdžiui, jeigu kyla rimtas pavojus dėl susijungimų pasiekmių, perdraudimas e, iš perdavimo būtų paimtos įmokos, investuojamos į kapitalo rinką ir tada būtų galima e, pajamas išmokėti kilus krizai. Reikėtų investuoti tam tikras lėšas, reikia aišku laiko tam, reikia, kad atsirastų fondai. Aš noriu paklausti, kaip jūs įsivaizduojate tokią perdraudimo sistemą, ar turite kokį nors modelį ir kaip tada uh, jis veiktų, ar paprasčiausia būtų įmokų išmokų sistema, ar as, jeigu deficitas atsiras, kas bus atsakingas už jį ir kas tada e, įneš nuosavas lėšas. Ir kaip bus su išmokomis. Jūs kalbėjote apie kreivę kylančią aukštyn ir žemyn, apie biudžeto perviršį, e, mažėjimą perviršio, bet įsivaizduokime kitą eurozonos situaciją, e, kai ne, nesinusą įsivaizduokime, bet kitokią kreivę. Aš noriu baigti, sako kalbėtojas. Pavyzdžiui, dalyje eurozonos konkurencingumas yra kur kas mažesnis negu kitur. Dėkui už klausimą, sako pirmininkas. Ministras, ačiū už jūsų klausimą. Aš, kaip sakiau anksčiau, viena draudimo e, nuo nedarbo sistema nepasiektų nieko, nes egzistuoja skirtingos tradicijos e, sistemos, ekonominės e, tradicijos šalyse labai labai skirtingos. Ir yra tam tikros situacijos, kai atskiros valstybės narės netaiko e, ne, draudimo nedarbo ir ilgalaikiam nedarbui. Nėra tokių sistemų. Ir tokios valstybės narės turi savo sistemą sukurti e, rizikoms švelninti. Tačiau mes galvojame, reikėtų pasigilinti į, į galimybę turėti sistemą, kai būtų galima atlikti tam tikrus pervedimus. Bet kol kas nieko nepasak... nenuspręsta šio klausimu. Yra skirtumai tarp valstybių narių. Pasižiūrėkime, kas įvyko JAV, ką galime pasimokyti šioje srityje iš JAV. Įvairių veiksnių suderimas galėtų mums leisti pasiekti tam tikrų rezultatų. Aišku, negalime spręsti struktūrinės krizės problemų, nuo kurios, pavyzdžiui, nukentėtų visa Europos Sąjunga, bet galėtume sureaguoti į tam tikrus šokus atskiriuose valstybėse narėse. Galime pasižiūrėti į sėkmės modelius e, tarp valstybių narių. Aš kaip užimtumo ministras Vokietijoje e, mačiau, kad e, nedarbo draudimo sistema gali sukurti ciklinį poveikį. Mums reikia e, draudimo sistemų, bet jeigu dabar neįtrauktume tų sistemų, tai būtų tikrai apmaudu. Mes galėtume greičiau susidoroti su ekonominių krizių pasiekmėmis. Ir reikia kalbėti apie du susijusius aspektus - euras kaip bendroji valiuta ir laisvas asmenų judėjimas, darbuotojų judėjimas. Mes e, siūlytume kalbėti apie bendrą E, valiutos erdvę, jeigu užtikrinamas laisvas judėjimas. Ir tie du elementai turi būti tarpusavyje derinami. Dėkoju, nepaprastai įdomu buvo išgirsti jūsų nuomonę Wolf Klins. Prieš keletą savaičių e, Graikijai e, nu, nu, nu, nutraukta trečioji paramos programa. Mes parlamente susitikome su atitinkamais pareigūnais Graikijos. Iš pradžių buvau nusiteikęs labai optimistiškai, bet paskui mano nuomonė pasikeitė, nes nerealistiškai planuojamas labai didelis pervišis augimas, pozityvios palūkanų normos ir panašiai. Aš norėčiau priminti, ką pasakė komisijos narys Moskovis. Jis sakė, kad tikrai nebus taikoma ketvirtoji programa, nes jos nebereikia paprasčiausiai. Aš noriu paklausti, kaip, jūsų, kaip jūs balsuotumėte, jeigu graikai prašytų dar kartą paramos. Antras klausimas. Išskyrus Junktinę karalystę ir Daniją, visos valstybės narės yra įsipareigojusi prisijungti prie eurozonos E, septynios kol kas nėra narės. Bulgarija ketina prisijungti prie eurozonos. Ir ką jūs ir kolegos jūs sudarote, kad primintumėte valstybėms narėms, jog jos visą yra įsipareigojusios prisijungti prie bendrosios valiutos. Dar vienas dalykas - finansinių sandorių mokestis. Šiuo metu galvojama apriboti priekybą išvesniais produktais, kurios vertė yra trilijonai Man atrodo, kad e, Prancūzijos pasiūlymas nėra e, geras šiai problemai spręsti. Jūs paminėjote keletą klausimų. Trumpai atsakysiu. Finansinių sandorių mokestis. Manau, kad tai yra susijęs su E, tuo, ką, kas verčiau, ką, ka, kas mums svarbiausia pasiekti ir apie tai turėtume galvoti. Antras klausimas dėl paramos programos Graikijai. Manau, kad tai yra teigiamas poslinkis, nepritar jūsų skeptiškai nuomonė, jeigu pažiūrėtume, kas vyksta Graikijoje, jeigu pasižiūrėtume į BVP, tai man atrodo, kad atsigavimo ženklų yra kur kas daugiau negu kai kas e, sako. E, aišku, užtruks, kol Graikija grįž į e, prieš krizinį lygmenį. Tačiau matome neblogų perspektyvų ir skaičiai nėra paimti iš lubų. Reikia pasižiūrėti tai, kaip vyksta atsigavimas, augimas Graikijoje. Dėl tos priežasties, aš sakyčiau, turime pasitikėti Graikiją ir jos ekonomiką. Uh, nemanau, kad dar reikės vienos programos ir noriu pasakyti, kad stabilo mechanizmas e, pademo, veikia sėkmingai. Ir tai yra pavyzdys Portugalija, Airija, kiti atvejai puikiai rodo, ką mes sugebėjome pasiekti. Ir mes dar kartą pamatėme, kad galime užsitikrinti ilgalaikį stabilumą. Ir turime uh, E, prisiminti e, gerą e, reputaciją, stabilumą, stabilumo fondą, stabilumo mechanizmą ir Graikijai bei kitoms šalims buvo suteikta pagalba, kol jos pačios galėjo sutvirtėti atsistoti ant kojų. Ir manau, kad tikrai yra deramas mūsų toks e, veikimas. Dar dėl eurozonos pamiršau jums atsakyti. Manau, kad valiutos pačios e, yra įtikinimo elementas. 86 procentai prekybos bus vykdoma eurais. Nereikia galbūt čia e, pradėti filosofinių išvedžiojimų, bet e, žiūrėkime į faktus ponas Urtasun. Dėkoju, ministrė, kad atvykote pas mus. Norėčiau prisijungti prie uh, pono Klins e, klausimo dėl e, finansinio sandorių mokesčių. Man atrodo, kad tai, kas siūloma, yra neteisingas požiūris, būtų neteisinga tą e, mokestį vadinti finansinių sandorių mokesčių. Dabar pora konkrečių klausimų. Ataskaitos pagal šalis parlamentas e, labai daug dėmesio e, skyrė tam, o taryba, žinome, kad Vokietija blokavo e, šį klausimą ir nepavyko baigti dėrybų. Žinau, kad Vokietijos socialdemokratai yra numatę taip tą klausimą savo rinkimų programoje ir aš noriu paklausti, ar galime tikėtis, kad jūsų vyriausybė dirbs toliau ir e, baigsis darybos dėl, dėl š, ataskaitų pagal šalis. Dar vienas klausimas - Europos parlamento vaidmuo būsimam Europos valiutų fonde. Uh, Aš nemanau, kad galime kalbėti apie tarp vyriausybinį tik požiūrį, kai Europos parlamentas neturi jokios kontrolės. E, parlamento dauguma tikrai norėtų, kad parlamentas Europos galėtų vykdyti kontrolės priežios funkciją to fondo. Aš noriu paklausti, ar galime tikėtis iš jūsų kaip e, finansų ministro e, tokios pozicijos, kai Europos parlamentui bus numatyta priežiūros funkcija dėl ataskaitų pagal šalis. E, tai gali e, gerai funkcionuoti, kai visi e, pritartų tam, tai taikomo valstybėms narėms ir įmonėms ir mes turime ieškoti sprendimo. Sprendimo, kuris realiai galėtų pasiteisinti, veikti. Jeigu mes sugriausime pagrindą informacijai gauti to, tai, kurio, kurios mums reikia, tai tikrai nieko nepasieksime. Reikia, kad sistema būtų veiksminga ir įmonės jai turėtų pritarti, nes mums pirmiausia reikia galvoti apie įmonės. Noriu aiškiai pasakyti, kad mes turime žiūrėti labai atsargiai, veikti apdairiai. O dėl E, stabilumo mechanizmo turime galvoti apie e, visą kontekstą. Aš manau, jog mes turime galvoti realistiškai, galvoti apie pirmąjį etapą ir galvoti apie jį kaip apie tarp vyriausybinę sistemą yra labai daug teisinių abejonių, e, kalbant švelniai, ar komisija galėtų čia vaidinti vaidmenį. Aš įsivaizduoju, kad gali kilti nemažai problemų, jeigu mes pradėtume dabar uh, eiti kitų kelių. Aš manau, kad reikia stabilumo mechanizmą reformuoti taip, kaip numatyta dabar. Reikia kol kas dirbti toliau tarp vyriausybinių lygmenių ir paskui žengti antrą žingsnį ir galvoti, ar galima perkelti e, viską į ES teisės sistemą. Mes turime užtikrinti, kad pirmiausiai atsi, bus deramai veikiantis stabilumo mechanizmas, kad atsiras atitinkamos užduotis ir kompetencijos, paskui reikėtų atitinkamai keisti sutartis. Ir aš manau, kad e, daug kritikos nesulauktume ir nereikės referendumų tuo atveju. Bet jeigu mes atvirkščiai elgsimės, e, būtent taip gali ir atsitikti. Reikia pasižiūrėti, ar tai gali funkcionuoti, ar tai veikia. Ir aš politiniu požiūriu norėčiau jums patarti elgtis protingai reikia pradėti kurti sistemą stabilumo mechanizmui, e, vadovautis dabartinėmis struktūromis, o paskui jau galvoti apie pokyčius ES teisinėje sistemoje. Žinau, kokia yra kai kurių valstybių narių pozicija. E, Vokietija turi savo požiūrį, yra konstitucinių problemų ir gana rimtų, kurias reikia išspręsti tai yra e, susiję e, glaudžiai su stabilumo mechanizmo sistema. Europos Teisingumo teismas šiuo metu dirba su šiuo klausimu šią savaitę. E, nagrinėjami klausimai dėl programos, kurią gyvendina stabilumo mechanizmo vardu Vokietijos centrinis bankas. Ir Manau, kad tai turės tekos e, valstybių narių biudžeto įstatymams. Parlamentai turi teisės, e, nes tai susijęs su demokratiniais aspektais. Mes patys negalime priimti sprendimų, tik išrinkti parlamentų nariai tą gali padaryti. E, dėl stabilumo mechanizmo yra kilę įvairių klausimų ir Vokietijos konstitucinis teismas yra prieimęs visą eilę sprendimų šiuo požiūriu. Klausimas yra, ar atskirų valstybių narių biudžeto įstatymai kaip nors, ar tai jiems atsilieps kaip nors. Mes turbūt pasitarnautume savo, jeigu galvotume pirmiausia apie ekonominį aspektą, bet taip pat ir apie demokratinį aspektą ir apie parlamentinės tradicijas valstybėse narėse, skaitant Vokietijos sistemą ir Europos sistemą. Manau, tai vienintelis kelias mums keliauti prieki. Labai ačiū. Mes labai aiškiai minėjome, kad jeigu komisijos pasiūlymas su atitinkamais straipsniais bus patvirtintas, tai mes kaip nacionaliniai parlamentai, e, mes pritarsime tai struktūrai, tačiau nacionaliniai parlamentai taip pat turės tarti žodį. Na ir paskui pažiūrėsime, kaip viskas plėtosis. Martin Schilderban. Ačiū pirmininkė ir ačiū ministrui, ačiū už tai, kad jis sutiko atsakyti į mūsų klausimus. Tai parodo, kad e, socialinė demokratija iš tikrųjų parlamente dar egzistuoja. Na ir atsižvelginti pokyčius, e, galiu pasakyti, kad tikriausiai uh, daugelis pamiršta, kad SND, jūsų partija, buvo labai teigiamai nusiteikius dėl ES ateities. Ir jūs sakėte, kad Vokietijos finansų ministras yra Vokietijos finansų ministras. Tai jūsų žodžiai ir aš tikiuosi, manau, kad daugiau, daug žmonių tikėjosi daugiau iš socialdemokratų. Todėl turiu klausimą. Galbūt e, Vokietijos perviršys, ypač eurozonoje, gali lemti krizę kitose šalyse, kitose šalyse ir kitose srityse. Ar nebūtų Vokietijai laikas įvertinti infrastruktūrą ir investuoti šalyse, kurių ekonomika yra silpnesnė. Galbūt reiktų investuoti į karinius pajėgumus. Dar norėčiau paklausti, kaip dėl ES lygmens iššūkių kitose srityse. Kokia būtų jūsų nuomonė? Dar vienas dalykas. Kai kas pasisako už nulinį lygį ir jūs sakote, kad turime toliau taupyti. Na ir prieš pasakydami, kad lėšų nėra, Galbūt visgi atsakytumėte į klausimą, kaip veiksite taryboje, ypač kalbant apie aukštus minimalius mokesčius įmonėms. Tai tiek. Ačiū ir ačiū už klausimus. Pabandysiu atsakyti į jūsų užduotus klausimus. Pirmiausia, Viskas priklauso nuo biudžeto politikos. Nuo to priklauso, kiek investuojame. Vokietijos politika yra ekspansyvi ir tai galioja ne tik šiems metams, bet ir busimam laikotarpiu. Jeigu pažiūrėtumėt į 2017 metų planus, 2018 metų biudžetą ir būsimus planus, kurie parengti mm, vasaros pradžioje. Tai pamatysite 50 milijardų padidėja mūsų išlaidos. Taigi biudžeto politika dabar e, laikosi Keinzo tipo planavimo ir norimas, norima padidinti investicijas, daug investuojama, lyginant su pastaraisiais metais, šiais metais investicijos, pavyzdžiui, net ir šiuo laikotarpiu yra 10 milijonų milijardų didesnės negu kad ankstesnių laikotarpių. O jeigu pajamų padaugės, tai investavimą didinsime dar labiau. Daugiau investuojama socialinę sanglaudą. Daug lėšų skiriama piliečių padėties gerinimui. Ir Mes ketiname stabilizuoti ir pensijas. Rezervavome tam tikrą mokestinių lėšų dalį ir šiam tikslui. Norime užtikrinti, kad investicijos bus daromos ir ES lygmenių, daug investuojama į viešąjį sektorių, investuojama kitose šalyse. Taigi lėšos keliauja. Turiu tai pažymėti, nes vieni žmonės nemato, kad e, kažkas vyksta, nors tai iš tikrųjų vyksta, o kiti negali pasidžiaugti pokyčiais nekritikuodami. Uh, Taigi būtina minėti tai, kas yra daroma ir esu įsitikinęs, kad mes laikomės teisingo požiūrio ir kad mes ir toliau to požiūrio laikysimės ateityje. Dabar dėl atlyginimų ir didinimo. Tai taip pat lems mokestinių pajamų padidėjimą ir yra teigiamų poslinkių atlyginimų didimo srityje. Tai yra papildomas svertas. Tai duoda daugiau lankstumo mažinti kitus mokesčius, pavyzdžiui, mokesčius šeimoms. Be to galima solidarizuotis, kai kuriems žmonėms galima taikyti mokestinės išimtis. Ir tai turės teigiamą įtaką visai ES ekonomikai. Ačiū, Jorg Milton. Ministra, turiu klausimą dėl, dėl bankų pertvarkymo. Kaip suprantu, ESM bus plečiamas ir taip pat plėsis paskolų apimtis. Taip e, atsiras lėšų bankų pertvarkymui. Tačiau kila pavojus visai bendros valiutos zonai sakykime, jeigu kažkuris bankas žlugtų, tuomet e, gali kilti didžiulė grėsmė visai zonai. Tačiau net jeigu bankas nėra toks didelis, gali atsirasti domino efektas ir vėlgi viskas šluktų. Kas dėl bankų krizės? Esam pernelyg mažas, kad išspręstų bankų krizę. Pavyzdžiui, Nordbank pertvarkymas jau kainavo daugiau negu 4 milijardus. Taigi reikėtų labai daug lėšų, kad susitvarkytume su galima eurozonos krize. Na, kolega Elke Kodik jau minėjo, kad reikia galvoti apie centrinį banką ir um, atitinkamą lėšų rezervą eurosistemos likvidumui užtikrinti buvo nuspręsta, kad mes dirbsime šią linkmę. Na ir pamėginsiu kalbėti lėčiau, sako kalbėtas. Taigi reikia pagalvoti apie atitinkamą pertvarkymo paskolų sistemą, kaip siūlė Bank of England, Anglijos bankas ir ar būtų galima užtikrinti atitinkamą gelbėjimo paketą ir ar tai patektų į jūsų mandatą. Pastaraisiais metais mes iš tikrųjų padarėme didelę pažangą stabilizuodami bankų sistemą ES, ypač eurozonoje. Jeigu pažvelgtumėte visus žingsnius įvykdytus po 8-9 metų krizės, pamatytume, kad padarėme didžiulę pažangą. Buvo daug sisteminių rizikų. Ir jeigu įvertintume situaciją, pamatytume, kad jav kur kas geriau susitvarkė su bankų krize. Tai buvo neįmanoma ES, neturėjome tam tikrų priemonių, o dabar jau turime tas priemonės, tarp jų yra ir bankų pertvarkymo mechanizmas, kurį sukūrėme ir šis mechanizmas atmokamas iš bankų įnašų. Bankai, kurie prisideda prie šios sistemos, yra tinkamai veikiantis, yra atitinkami priežiūros reikalavimai. Ir kai kuriais atvejais prižiūrėtojai gali apsispręsti, ar yra atitinkamos išankstinės sąlygos, ar yra susidariusios atitinkamos išankstinės sąlygos susidaryti kriziai, jeigu, sakykime, žlunga bankas. Taip pat tai reikia užtikrinti, kad pats bankas turi savo lėšų rezervą, 8 procentai e, turėtų būti tas rezervas, e, jis gali būti panaudojęs krizės atveju, tuomet kreditoriai gali susitarti dėl atitinkamų sąlygų su banku ir pertvarkyti banką. Taigi bankas galėtų tęsti savo veiklą ir nekiltų rizika visai sistemai. Tai nėra algoritmas, tai yra sprendimas priimamas institucijų kiekvienu atskiru atveju. Jeigu išpildomas tam tikros sąlygos, tuomet priimas atitinkamas sprendimas, taip ar ne. Ir be to turi būti atitinkami pajėgumai, uh, viršijantis bankų įnašą. Ir tie pajėgumai mobilizuojami konkrečiomis aplinkybėmis. Taigi tai neapima bendro ESM lėšų rezervo ir skolų teikimo galimybių. Tai yra konkreti priemonė ir, ir ją lydi kitos priemonės, tačiau niekuomet nebuvo išnaudota tiesioginio bankų rekapitalizavimo galimybė. Nemanau, kad tai yra protinga, mes turėtume tą sistemą tiesiog pamiršti. Dabar veikia labai gera sistema, ji yra veiksminga ir e, esant reikalui, tą sistemą galima pasinaudoti. Bet kokiu atveju, krizės atveju reikia veiksmų imtis labai greitai, sprendimus reikia priimti greitai tokia greito reagavimo sistema, toks mechanizmas turi būti sukurtas, tačiau reikia reaguoti į atskirus atvejus. Nėra teisinės prievolės ESM reaguoti ir taikyti pertvarkymą automatiškai. Na, dėl likvidumo mes suprantame jūsų siūlomas dalyką, tačiau dar nagrinėjame to išsameu. Ačiū, Barbara Kasta. Ačiū pirmininkė, ačiū ministrė, kad atvykote šiandien į komiteto posėdį. Vakar m, mm, turėjome galimybę kalbėti su ECOFIN. Um, su ECOFIN pirmininku mes kalbėjome taip pat, e, šiandien irgi jis kalbėjo apie rizikos mažinimą labiau, ne rizikos e, pasidalymą. Ir Europos centrinio banko veiksmai yra labai svarbus rizikos mažinimas rytyje, taip pat ir bendrasis, bendroji finansinio stabilumo stiprinimo priemonė. Uh, Pirmadienį pirmininkas Dragi lankėsi čia ir jis kalbėjo apie rizikos mažymą. Sakė, kad daug priemonių jau yra priimta ir pagrindinis dalykas turi būti solidarumas. Taigi aš norėčiau pasirauti jūsų požiūrio taško. Ar jūs remtumėt tarybos poziciją, kad visų pirma reikia rizikos mažymą, paskui rizikos pasidalymo. Taip pat. Mm, Austrija. E, dabar tuos lausimus e, sprendžia, koordinuoja taryboje ir, ir, ir jum yra tekę labai daug dirbti tais klausimais ir jūsų pirmtakui. Aš noriu pastirauti, uh, Ar jūs imsitės kokių konkrečių priemonių dėl finansinių sandorių apmokestinimo? Ir ką galvojate apie Prancūzijos siūlomą modelį, ar tai būtų tinkamas modelis finansinių sandorių apmokestinimui? Mm, dabar dėl fiskalinių pajėgumų stabilizavimo kontekste, ką jūs galvojate? kokios yra europinės priemonės, ypač atsižvelgiant tai, kas 650 milijardų eurų portfelį ir, ir siūlomas priemonės. Ar jūs galvojate, kad um, tai, uh, tai, tai patektų į naujų fiskalinių pajėgumų paketą? Risikoreduzierung und Solidarität unmittelbar zusammengehören. Rizikos mažinimas ir solidarumas, matau, yra, manau, turi žengti koja kojon. Ir tikrai dabar suprantame, kad uh, Apie tos dalykus reikia ne vien kalbėti. Na, kol kas dar niekas nepadaryta, nes <laughs> vieni sako, kad reikia visų pirma mažinti riziką, kiti sako, kad visų pirma reikia solidarumo. Ir reikia tas pozicijas derinti, reikia kalbėtis. Aš, aš, aš manau, kad viskas yra svarbu ir uh, be rizikos mažinimo, aišku, nepajud, nieks nepajudės į priekį ir tas pats pasakytina ir apie kitus dalykus dėl ESM ir dėl Europos priežos institucijų. Nemanau, kad gali atsėti tuos dalykus. Jeigu nori pasiekti pažangos vienoje ar kitoje srityje, turi dirbti bendrai visais frontais ir todėl manau, kad turime imtis priemonių rizikos mažinimo srityje. Tikrai labai svarbu yra sumažinti riziką ir, ir nežiūrint tos pažangos, kur jau dabar yra padaryta. Jūs taip pat įravotės dėl finansinių sandorio apmokestinimo. Man, na, manau, reikės uh, dar palaukėti, pažiūrėti, kaip rutuliosis pozicijos, bet tikrai reikia neiliuzijomis vadovautis, reikia galvoti realiai, ką įmanoma surinkti, ką įmanoma būtų padaryti, kaip galima tai sieti ir, ir su biudžeto klausimais manau, kad čia tikrai atsiveria papildomos galimybės ir vertinant konkrečiai, pavyzdžiui, komisijos pasiūlymą, manau, kai kurie pasiūlymo elementai tikrai atitinka mūsų tikslus, bet, na, kol kas dar tas pasiūlymas neatsako visų klausimų. Dabar bandysime grupuoti klausimas dar Delangen. Ačiū pirmininkė, jūsų nenustebins tai, kad aš klausiu dėl edis ir dėl neveiksnių paskolų. Jūs gan taip miglotai, ministrė, kalbėjote apie Europos indėlių e, draudimo sistemą, sakėte, kad bus kelio gairių planas, ar judama link politinių diskusijų ir taip toliau, kad tai yra susijęs su kitais klausimais. Nepaslaptis, kad parlamente irgi yra įvairių nuomonių dėl struktūros, dėl tvarkaraščio, dėl sąlygų sėtinų su edis. Vis tik tai daugumą dauguma parlamento sako, kad e, tai turi būti sukurta, kad būtų užbaigta kurti Europos bankų sąjungą. Taigi noriu pasirauti, apie ką jūs dar kalbate, kiti aspektai, gal galėtumėt patikslinti tai. Uh, Ir kitas dalykas, ar negalvojate, kad jeigu būtų tinkama, tinkama struktūra parinkta, tinkamas varkaraštis, tinkamos sąlygos susietos, būtų įmanoma tai padaryti ir nebūtų prieita prie moralinio pavojaus problemos ir, ir būtų galima leisti ir nacionaliniams sistemoms taip pat gyvuoti greta to. Tai kokia būtų jūsų nuomonė? Na ir trumpesnis gal klausimas dėl neveiksnių paskolų. Uh, Jūs kalbėjote apie konkrečius tikslus dėl srautų ir jūs sakėte, kad reikės su istorija reikia kažkaip tai dirbti. Tai jeigu eina kalba apie istoriją, tai yra skirtingos išeities pozicijos. Tai kaip jūs spręsime tą klausimą? Taip, aš sutinku su jumis, reikia pažiūrėti istoriją, bet kaip tai padaryti? Grouping, sorry, to, uh... Turime sugrupuoti klausimus, Jakov Vaising. Es ist äh, große Freude, dass Sie hier sind. Um, one, one remark. I think the... Ačiū pirmininkė, man atrodo, ir kolegos Štarbatė didžiulis susidomėjimas pasiūlymo dėl e, nedarbo perraudimo pasiūlymo rodo, kad iš tikrųjų um, yra svarbių čia tokių perspektyvų. Bet jeigu eina kalba apie Europos viešų e, gerybių institucijos finansavimą ir eitų kalba apie humanitarnę pagalbą pabėgėliams, išorės sienų valymas, tai būtų saugumas, gynyba, turime štai vadovų stikimą, galvojant apie e, energetiką, klimatą, Afrikos visus reikalus. Tai jau yra didžiulė darbo tvarkė, bet mano klausimas būtų toks, kaip jūs planuojate užtikrinti taip pat ir uh, daugiametės finansinės programos kontekste, e, visų tų diskusijų kontekste, atsižvelgius į vairią tą geometriją, kad ne visos valstybės norės, e, narės nori ar, ar yra pajėgios dalyvauti tame, tai kaip bus su tomis viešosiamis gerybėmis, ar jos padidins Europos projektų pridėtinę vertę per artimiausius metus ir ar tai bus tinkamai finansuota, ar bus tinkamai e, viskas paskirta numatyta artimiausiams metams. Georgios Hircos. Καταρχήν ήθελα να συγχαρώ τον Υπουργό. Ačiū pirmininkė. Visų pirma, noriu pasveikinti ministrą ir pasidžiaugti, kad jis tikrai labai detaliai atsakinėja mūsų klausimus ir laikosi europietiško požiūrio. Aš norėčiau dėl Graikijos pasteirauti. Tikrai turime labai rimtų problemų. Um, ypatingai dėl Graikijos programų finansavimo, atsižvelgiant į tikrai griežtas taikytas priemonės. Aišku, mes turime dirbti su TVF dėl, dėl programos finansavimo. Taip, teisingai, programos e, taikymas baigėsi, bet griežtas priemonės toliau yra taikomos. Todėl, e, aišku, kyla klausimų politinių lygmenių. Ministrai sakė, kad ekonomikai sekasi geriau ir, ir ministras tą patvirtino vis tik. Mm, turime atsižvelgti tai, kad buvo apkar, labai smarkiai apkarpytos ir, ir pensijos ir, ir toliau dar numatomi apkarpimai ir aišku dėl to mm, labai didelių sunkumų kyla, nes, kaip sakiau, tikrai priemonės labai griežtos. Tai aišku, vienas dalykas yra ekonominės prognozės, tačiau kitas dalykas neatsižvelgiamai tai, kaip sudėtinga yra spręsti tos klausimus ekonominių ir socialinių lygmenių. E, galbūt opozicijos e, vadovai ateityje užims valdančias pozicijas, bet tai neišsprendžia problemų dėl Graikijos ekonomikos, ypač turint omenėtas tų naujų priemonių taikymą. Gal jūs galėtumėt mums kažką patarti, padėti, pasakyti, ką mums reikėtų daryti? Verschiedenen Fragen. Ich will Labai ačiū už tikrai platų spektrą klausimų. Pabandysiu kiekvieną atskirai atsakyti. Kalbant apie Europos indėlių draudimo sistemą, reikia suprasti vieną dalyką. Turime Europinę valdyseną dėl pertvarkymo mechanizmo. Mm, sprendimai yra priimami Europinių lygmenių ir bankai yra prižiūrimi Europos institucijų, yra nusprendžiama iš anksto, kas, bus padėj, kas turės būti daroma ir paskui ekspost mm, yra žiūrima, kas įgyvendinta daugiau ar mažiau, kuomet veiks ar, e, Europos indėlių draudimo sistema, tuomet jau bus valstybių narių valdymas. Uh, Čia jau yra esminis skirtumas. Ne, ne, ne viena Europinė institucija, Europos bendroji pertvarkymo taryba prims sprendimą, bet tas, tas sprendimas bus aktyvuotas automatiškai atitinkamo proceso dėka. Tai bus techniniai rimti pasikeitimai ir ne visi galbūt tai iki galo įsisamonė. Ne galbūt e, fintechs bus e, naudojama plačiau Europoje ir tai gali didinti riziką indėliams. Ir, ir iš tikrųjų tie pasikeitimai dažnai pranoksta mūsų vaizduotę. Tai klausimas būtų, kaip užtikrinti, kad veiktų režimas, kuris užtikrintų vienodų standartų taikymą, taikymą visoje Europos Sąjungoje. Todėl greta um, Europos indėlių draudimo sistemos turime kalbėti apie neveiksnės paskolas, e, skolas, apie pinigų plovimą, turime kalbėti apie uh, vyriausybės vertybinių popierių svarbą bankų uh, balansuose. Negali taip galvoti, kad visas tas problemas e, išspręsi vienu įpū. Reikia iš tikrųjų susidėlioti visus tuos tikslus ir dirbti. Ir, ir, ir, ir, ir manau, kad turime džiaugtis, kad yra noro kalbėtis tais klausimais. Kas yra svarbu, yra, kad kalbant apie bankų pertvarkymo mechanizmą, mes turime Europos valdysino sistemą. O dėl Europos indėlių draudimo sistemą, čia mes turime nacionalinės valdymo sistemas ir todėl mes turime labai atsargiai vertinti tas dvi sistemas. Dėl neveiksnių paskolų. Kolų, mes esame užsibrėžę tikslą, kad turi, jų, jų, jų turi būti mažinama ir atitinkamas gairės. Yra, yra taip pat numatytos ir priemonės, kaip įveikti tai, kas yra paveldėtos neveiksios paskolos. Ir uh, Nu, ką reikia daryti, kokie susitarimai sudaromi su, su patikimais bankais. Ir kartu su pertvarkymo mechanizmu mums reikalinga tam tikra sistema, kuri leistų užtikrinti, kad Europos indėlių draudimo sistema dirbtų kartu, tandeme. Ir visi turime siekti Europinio e, teisinio pagrindo, kuris e, užtikrintų, kad bankai ar tie, kas e, tampa kreditoriais, kad galėtų užtikrinti išieškojimą lėšų, kad uh, Nes, na, jeigu neveiksnios paskolos visiškai nebus išieškomos, tai susigražinamos, tai nebebus toliau pinigų, ką skolinti. Todėl labai svarbu, kad bankai turėtų galimybės e, susigražinti paskolintas lėšas. Teisinės sistemos kai kuriuose valstybėse narėse yra kai kuriais atvejais labai dar toli nuo to, galė, ko galėtum tikėtis šioje srityje. Uh, Ir pavyzdžiui, jeigu paketas skolų yra parduodamas už 10 procentų jų nominalios vertės, tai yra problema. Tai reiškia, kad tos valstybės narės teisinė sistema yra netinkamai suformuota ir nėra e, pakankamai priemonių susigražinti paskolintus e, pinigus. Tai reiškia, kad reikia kažką būtinai daryti dėl to. E, dabar dėl europinės vertės dėl daugiametės finansinės programos ir valstybių indėlių pagal bendras nacionalinės pajamas yra valstybių narių pozicijos, kai kurios valstybės narės, na, nedidžiosios, bet uh, kai kurios valstybės narės gali susidurti su tokia situacija, kuomet tos sumos smarkiai išauks, taigi turime būti atsargus, gal planuodami tolesnius žingsnius. Ir aš manau, kad Europos parlamento nariai puikiai supranta, kad nereikėtų um, suteikti peno populistams valstybėse narėse, bet aišku, reikia pasilikti ir judėjimo laisvės, reikia galvoti apie saugumo politiką, gynybės politiką, migracijos visas problemas, pabėgėlių klausimą. Uh, Ir būtinai turime pasirūpinti, kad turėtumėm tokį biudžetą, kuris leistų skatinti augimą ir, ir padėtų užtikrinti mokslo tyrimų, inovacijų finansavimą. Tai turi būti, daugiametė finansinė programa kita turi būti suformuota taip, kad būtų galima e, tai užtikrinti. Buvo klausimas dėl Graikijos. Ir TVF vaidmens ką šiuo metu darome stengiamės padėti Graikijai sugrįžti į um, finansinės rinkas. Tai yra tikrai labai reikšmingas žingsnis. Aišku, tas žingsnis turi būti daromas uh, e, pasirimant visų pagrindų, kuris leis sukurti uh, pasitikėjimą, nes jeigu pasitikėjimo nebus nei iš piliečių, nei iš finansinių rinkų, nei iš kitų valstybių narių pusės, tai aišku, tai reikš, kad grįžimas į finansinės rinkas bus labai labai problematiškas. Todėl ir yra labai svarbus tie susitarimai. Uh, Mm, kurie pasirašyti tam laikotarpiu po to, kai programinis laikotarpis baigėsi, kad, kad būtent tai tie susitarimai reikalingi tam, kad e, kas bebūtų valdžioje Graikijoje, kad viskas tinkamai veiktų, nes mes jau turime e, nekokios praeitį, e, patirties iš praeities. Tikrai nemanau, kad kažkas norėtų dar kartą išbandyti tokią situaciją. Mums reikia pasitikėjimo, užtikrintumo. Tai yra tas tvirtas pagrindas, uh, E, kad e, Graikija turėtų ilgalaikę prieigą prie finansinių rinkų ir finansinio stabilumo. Tai leistų Graikijai skolintis normaliai lėšas finansinėse rinkose. Manau, būtų esminė klaida, jeigu būtų mm, grįžti, žengti žingsnis atgal ir vėl būtų pradėti nagrinėti kažkurie paketo elementai. Uh, Taip, teisingai bus daugiau, atsiranda daugiau manevro laisvės, kuomet užbaigi programos įgyvenimą, bet lygiai taip pat, aišku, svarbu, kad Graikija laikytųsi duotų žodžių ir vykdytų susitarimus. Ir TVF yra dalis to. Sakėme, kad TVF turi būti įtrauktas ir jis yra įtrauktas, tai yra normalu. Pedro Silva Pereira. Dėkui, pirmininkė. Gerbiamas e, ministrė, malonu, kad atvykote. Ypač remiu jūsų e, mintis dėl biudžeto, ne tik konkurencingumų, bet ir konvergencijai, tai labai svarbu. Trys klausimai dėl Europos stabilumo mechanizmo e, pavertimo Europos pinigų fondų, valiutos fondų. Jūs pradžioje sakėte, kad reikia e, didelio žingsnio, reikia sutarties keitimo, naujų priemonių. Ir jūs taip pat minėjote apie deklaraciją priimtą Vokietijoje ir kalbėjote apie dviejų etapų procedūrą. Pirmiausia, reikėtų e, tarp vyriausybė nesutartimi dėkti pokyčius, o paskui reikėtų inkorporuoti stabilų mechanizmą ES teisę. Aš noriu paklausti jūsų šiuo atveju numatoma reforma siekiant užtikrinti vieningesnę, demokratiškesnę Europos Sąjungą. Ar nebūtų tai reforma už ES e, kompetencijos ribų, kurioje, kuriuose nebus galima užtikrinti didesnę e, demokratinę kontrolę, pavyzdžiui, Europos parlamento kontrolę. Ir dar vienas klausimas, kiek toli žengti jūs siūlote? pagal Meserbergo deklaraciją antras etapas būtų stabilumo mechanizmo įdėgymas į ES teisę, bet valdysenos struktūra išliktų e, tokia pati, ką tai iš tikrųjų reiškia, jeigu ta struktūra liktų kaip dabar. Dar vienas klausimas e, - naujos institucijos funkcionavimas Europos valiutos fondas, ar jis vertins e, ekonominę situaciją valstybėse narise, nedubliuodamas komisijos vaidmens. Mes žinome, kad dabar komisija atlieka išsamą ekonominės padėties valstybės narise vertinimą. Norėčiau paklausti, kas tada liktų tam kitam e, kitos institucijos vertinimui, ką, ką ji tikrintų, stebėtų. Venis Langelis. Dėkuoju ministrė. Aš esu krikščionis demokratas ir norėčiau pagirti jūs. Taip greitai e, finansų, jūs kaip finansų ministras įsiliejote į savo sritį ir noriu dabar paklausti jūsų dėl stabilumo mechanizmų. Jūs sakėte, kad nacionalinė kompetencija neturėtų nukentėti nuo sprendimų, kad e, tai atsispindi koalicijos su e, susitarime. Jūs e, kalbėjote apie finansinių sandorių mokestį, apie atskaitomybę pagal šalis ir nekalbėjote tiek daug apie PVM 120 milijonų eurų prarandama dėl PVM sukčiavimo, taip pat BEPS nuostatos. Uh, E, labai svarbus dalykas, ypač e, mažoms visiems narėms, tai svarbu, nes kai kuri mokesčių politika kenkia joms kai kurios priemonės. Norėčiau paklausti jūsų ir jūsų, apie jūsų reakciją į trumpo mokesčių reformą. Didesnį įnašai Vokietijos į Europos biudžetą. Ar to reikės? Komisijos narys Oettingeris yra pateikęs pasiūlymų, bet Vokietijoje jie yra kritikuojami Ką Jūs galvojate, 1,24 ar 1,0 nuo BNP turėtų būti? Honas Fernandės, dėkui pirmininkė, labai malonu Jūs, ponė Šols, matyti pas mus. Pirmiausiai norėčiau pasidžiaugti, kad Jūs ginate stabilumo mechanizmą kur, ir e, jūs kalbėjote tai, kad jis galėtų būti siemas su nedarbo draudimu Europos Sąjungoje. Reikėtų finansuoti paskolų proc, e, palūkanas pajamomis ir iš tikrųjų dalį ECB E, pajamų, e, dalį pajamų galėtume panaudoti stabilumo efektoj sukurti. Taip pat norėčiau paklausti jūsų apie indėlių draudimus, e, garantijų sistemą. Parlamentas ir taryba dabar nagrinėja reglamentą ir norėčiau kai ką pasakyti jums. Mes e, dabar turime su moralinio pavojaus labai rimta problema ir ji yra akivaizdi Mes matome, kad ES institucijos reglamentuoja e, bankų sektorių, e, ES institucijos prižiūri bankų sektorių ir e, atlieka pertvarkymą tam tikrų bankų ir nacionalinės institucijos uh, užsigyvendina gerus arba blogus sprendimus ir aš manau, kad kyla tas moralinis pavojus dėl to, kad tie, kad priima sprendimus, neprisima ir atsakomės už pasiekmes. Aš e, noriu paklausti, kas e, valdys e, indėlių riziką, kas bus už tai atsakingas taip kaip dabar viskas yra, negali tęstis, nes matome, kad yra disbalansas kalbėjote apie bankų e, pasiūlymų paketą, bus e, trišalės darybos surinktos, bet reikia užtikrinti, kad mes nieko nepamirštume, nes tokia situacija, kokia yra dabar, negali ilgai tęstis. Dar vienas dalykas. E, valstybės skolos traktavimas. Uh, kalbama apie tai indėlių garantijų sistemos kontekste, bet aš neįsivaizduoju, kad kur nors, e, kokioje nors valstybė narėje nėra jokios rizikos. Ir e, pateiktas pasiūlymas Europos indėlių garantijų sistemos kontekste. Tai kaip jūs galėtumėte tai paaiškinti? Labai ačiū, kolegų papildomai norinčių paklausti e, nėra. Nu, aš pats trumpai paklausiu jūsų. Tai susijęs su Elke Kionik apsilankymu. Elkės Kionik apsilankymu vakar pas mus buvo labai įdomi diskusija. Buvoma, e, buvo kalbam apie e, finansinio stabilumo stiprinimo priemonę ir ji kai ką patikslino. Jis sakė, kad ši priemonė tam, kad būtų veiksminga, ir kad būtų pakankamai lėšų skirta pertvarkymo fondui, reikia užtikrinti, kad ta priemonė egzistuotų, nes negalima sakyti, jeigu parlamentas patvirtins kažką, kadangi taip negalima pasirašyti sprendimo dėl pertvarkymo, reikia užtikrinti, kad bus numatytos lėšos ir kad būtų taikomos eksante sąlygos. Kaip jūs ketinate spręsti šią valdysenos problemą, kuri gana subtili ir sprendimų prieimimo e, dėl finansinių pajėgumų stiprimo priemonės e, problemą. Dar ponas Marijas e, norėtų vis tik paklausti. Dėkoju pirmininkė, dėkoju ministrė. Ar girdite vertimą? Gerai tuomet. Gerbimas ministrė. Vokietija yra šalis vykdanti savo įsipareigojimus. Aš norėčiau jūsų paklausti. Štai, kovo 14 dieną, 1942 metais, e, okupuojanti valdžia Graikijoje numatė tam tikras prievolės. Paskutinis devintas išmokėjimas buvo atliktas 26 metais, gražintos visos lėšos. Jūs Ar e, ir toliau mokėsite šią e, skolą, nes dar liko keletas dešimčių milijonų eurų negražinta. Ar jūs esate galvoję apie tai? Ta e, paskola 1942 metais buvo primesta, ji buvo mokama keletą metų, bet ne visiška gražinta. Ne visai gražinta. Dėkoju už visus klausimus. Daug kas klausė apie stabilumo mechanizmą ir valdyseną. Reikės tai aptarti, jūs klausė mano nuomonės, tai aš ją vis tik ir pateiksiu. Manau, kad neturime kito pasirinkimo, bet pasirinkti tokią struktūrą, kuri leistų priimti sprendimus ir tai turi būti e, siejama su tuo, kad valstybės narės e, siūs savo atstovus į šį mechanizmą, nes kitaip nebus galima užtikrinti parlamentinės kontrolės, netiksime reikalavimų parlamentiniai kontroliai. Dėl šios priežasties galiu pasakyti, jog gera mintis būtų negalvoti apie netikslingus variantus, nes valstybės narės turės vadovauti savo konstitucinę teisę ir nebus kitokių galimybių, nebus galima sutarti dėl struktūros ar mechanizmo, kuris apeitų nacionalinius parlamentus. Jie turi e, būti bent jau netiesiogiai įtraukti į šią veiklą. Galiu pasakyti, kad nėra jokios prasmės nutolti nuo tokio požiūrio, nes yra nemažai valstybių narių, įskaitant manąją, kurios negalės deleguoti įgaliojimų niekam kitam. Dėl tos priežasties mes turėtume galvoti apie mechanizmus, pirmia, apie tokius, kurie leistų uh, užtikrinti sprendimų prieimimo procesą. Bet jeigu kažkas galvoja, kad galima kažkaip tai apeiti, tikrai tai nebus įmanoma ir niekas nenorės dalyvauti tokioje struktūroje, netgi įmanoma nebus. Ir mes turėtume atsižvelgti į tai. Valdyba priimti turi sprendimus ir e, tai turi būti padaryta greitai. Antras klausimas - kaip nukeliauti iš taško A į tašką B? E, tai reiškia, kad pirmas žingsnis būtų toks, kad būtų galima sėkmingą darbą stabilumo mechanizmą užtikrinti dabartinėme etape ir kontekste, o paskui reikia galvoti, kaip keisti uh, E, sutartis. Tai buvo ir su EIB. E ir tada bus galima užtikrinti parlamento kontrolę, pirmiausia, valstybių narių lygmenių, bet turėtų būti galimybė susijęti tuos dalykus. Tai yra svarbu daugeliui e, šalių, kurių konstitucinė sistema neleidžia nukrypti uh, nuo nuostatų. Klausimas yra ne, ko mes norime, bet kas yra įmanoma pagal konstitucinės nuostatas ir mes turime atitinkamai elgtis. Tai taip pat atitiktų ir Vokietijos koalicijos susitarimą. Taip galiu atsakyti į jūsų klausimą. Kitas dalykas, mes turime siekti įgyvendinti, pasiekti rezultatų dėl pasiūlymų, kurie pateikti, nebereikėtų uh, vilkinti ir mes bandome, nebandome vengti PVM sukčiavimo klausimų. blokavimas iš tikrųjų nesusijęs su pačiomis reformis, bet su prioritetais. Būtų labai gerai e, apriboti tuos klausimus ir siekti rezultatų. E, mokesčiai ir BEPS tai yra ne tik ES problema, jeigu pažiūrėtume į JAV mokesčių reformą išsamei, pamatysime daug griežtų priemonių prieš mokesčių vengimą ir slėpimą, pelno perkelimą, pelno bazės perkelimą. Ir tai pažeidžia ankstesnius susitarimus, bet pozicija jav yra labai griežta, visiems tai aišku. Ir manau, kad tai turėtų būti galimybė ir mums e, didžiame septintuke, dvidešimtuke EBPO lygmenių kalbėti apie tai ir e, parengti galiojimų sistemai, kuri būtų veiksmingesnė negu dabartinė. Taip pat buvo pateiktas klausimas apie įnašus. Jeigu mes pasižiūrėtume išsamei į šį klausimą, tai pamatytume, kad vienas procentas e, BNP turėtų būti, jeigu pažiūrėsime į padidinimą įnašų, tai reikia galvoti, kaip tą priemonę įgyvendinti labai sunku būtų pateisinti tam tikrus skaičius. Manau, kad procesas yra svarbus, bet mes turime e, žiūrėti į įnašus ir į proporciją nacionalinių biudžetų. Edis buvo paminėta, e, tai yra labai svarbus klausimas, indėlių garantijų sistema. Mes e, turime kalbėti apie tai, kad sieksime galvoti apie planą, ateityje priemonių planą, bet yra kai kurie klausimai, kuriuos bus sunku išspręsti. Aš keletą paminėjau, bet norėčiau vieną tokią papasakoti jums istoriją. Kai aš buvau mūsų parlamento narys, buvo problemų e, su Islandijos bankų sistema ir daug kas kreipėsi į mane ir sakė, kad turėjo indėlį Islandijos bankos ir, ir norėjo sugražinti. Aš sakiau, kad aš neturiu jokios kompetencijos, jokių galimybių padėti jums sugražinti tuos pinigus jūs investavote lėšas e, šalyje, kurioje nėra indėlių draudimo sistemos, dėl to negalite daug tikėtis. Ir aš e, tada sakiau, kad tai nėra smulkmena, reikia saugių sistemų kiekvienoje valstybėje narėje. Ir taip pat buvo minimos neveiksnios paskolas. Yra daug problemų susijusių su jomis. Reikia uh, gilintis į problemas ir reikia ieškoti tų, kas yra atsakingas už tam tikras problemas ar situacijas. Ir yra ne sistemos dažnai e, problema, bet atskira problema. Buvo paminėtos valstybių obligacijos, kokiu mastu valstybės suvereni skola e, gali būti siema su bankais. Manau, kad tie klausimai bus e, įtraukti darbo tvarkė. Aš dėl valdysenos, man regis, atsakiau. Tikriausiai į viską atsakiau, o dėl paskutinio klausimo nieko naujo negaliu pasakyti. Pone Marijas, norėčiau padėkoti ministrui ir prisijungsiu prie pono Langeno. Noriu pasakyti, kad šis klausimas techniškai, šie klausimai techniškai labai sudėtingi, mes vertiname jūsų darbą, jūsų europietišką požiūrį ir pasidžiaugsime progą, e, galėdami palaikyti e, tokį dialogą su jumis dabar ir ateityje. Su taryba ir jumis. Verti Vertėjai norėtų informuoti Jūs, kad e, dėl vykstančių darbo ginčių e, dirba nelgiau negu numatyta jų programoje. E, taigi, darbą baigiame. We integrate in the union law, we support the EIB model. So we don't want to take the place of national parliament because we know that these are money that come from the national budget. So on this we are crystal clear